turėtumėm pasirinkti Europos vadovų tarybos sustikimui, kuris įvyks kovo 17-18 dienomis, o taip pat aptarti ir ES ir Turkijos aukščiausio lygio sustikimo rezultatus. Ir visų pirma, aš norėčiau suteikti žodį pirmininkaujančios šalies atstoviai, ministrijai ir ilgametį mūsų kolegijai Enis Plešar Ženin. Sveika atvykus pas mus, ministrė. Prašom, žodis Jums. Sorry, Atsiprašau, pirmininkė. Nieko tokio, jūs turite tam tikrų privilegijų. Ačiū, ponė pirmininkė, vicepirmininkai, garbėjai nariai. Man labai dėlė garbė šiandieną kalbėti, e, pristatyti jums e, būsimą viršinį sutikimą, kuris bus kovo 18 dieną. Kalbėsime apie migraciją ir ekonomikos klausimus. Ir žinoma, Taip pat kalbėsiu ir apie pirmadienio posėdžio rezultatus, būtent ES ir Turkijos aukščios lygos sutikimo rezultatus. Pirmiausia, migracijos klausimas. Pirmadienio posėdis buvo labai svarbus mums, stabdant migracijos srautus, buvo padaryta pažangos ir sieksime ir toliau užtikrinti europinį sprendimą šiai kriziai. Ir tai ir toliau bus labai svarbus klausimas, nes Vis tik vienintelis kelias pirmin yra parengti europinį planą. Pirmiausia, rezultatai diskusijų su Turkijos ministru pirmininku. Pirmadienį kaip tik buvo geras laikas aptarti ES ir Turkijos darbotvarkę ir įvertinti jau padarytą pažangą. Ir mūsų pozicija buvo aiški, daroma pažangos pagal bendrą gyvenimo planą, tačiau jeigu norime studyti migracijos srautus, Reikia daugiau pažangos, kad būtų galima apriboti žmonių kontrabandą, pažaboti kontrabandininkus. Ir dėl to Turkija pateikė keletą papildomų pasiūlymų, kurie yra tikrai sveikintini. Sutarėme dirbti vadovadomis keletų principų. Pirmiausia, gražinti visus netestų migrantus, kurie vyksta iš Turkijos į Graikijos salas. Antra, paspartinti vizų liberalizavimo sistemą. Trečia, paspartinti 3 milijardų eurų išmokėjimą ir taip pat numatyti papildomų išteklių Sirijos pabėgėliams. Ketvirta, atverti naujus skyrius stojimo darybose. Penkta, matyti galimybę Sirijoje įsteigti zonas, kurios turėtų būti saugesnės. Ir šeštas dalykas, paskutinis dalykas, perkelti Sirijos pabėgėlius vienas už vieną principų. Žinoma, ponė pirmininkė, dar daug reikia padirbėti su Turkija, plėtojant detalės. Ir pirmininkas Tuskas dirb šią srityje, kad užtikrintų pažangą iki 7 dienos ir 18 dienos viršūnių sutikimo. Jeigu Turkija prisims įpareigojimą prisimti, priimti atgal 100 procentų migrantų, kurie atvyksta į Graikijos krantus, galėsime sužlugdyti kontrabandininkų verslo modelius ir pagaliau stabdyti tą tragediją, kuri vyksta Egėjo jūroje. Galima bus pažaboti nereguliarios migracijos srautus ir numatyti tvarkingą humanitarinę perkelimo sistemą. Taip pat aš pabrėžti, kad kol kas vis dar gerokai per anksti skelbti sėkmę. Kaip visuomet, tokiais atvejais labai daugas priklausys nuo įgyvendinimo. Tačiau, jeigu per kitą tarybos pasigalėsime sutarimą su Turkija, tai būtų didžiulis proveržis. Tačiau tai yra tik vienas elementas mūsų strategija. Greta Turkijos mes taip bendrabiavame su kitomis trečiosiomis šalimis ir tai ir toliau liks esminių dalykų, siekiant stabdyti migracijų, migracijos srautą, tą pavojingą migracijos srautą į Europą. Taip pat reikia stiprinti išorinės sienas, tai taip pat lieka mūsų prioritetų. Ir taip pat taryba toliau dirbs plėtodama Europos pasienio ir pakrančio apsaugos tarnybos planus. Žinau, kad Libė komitetas jau svarsto šis pasiūlymus ir mes tikimės konstruktyvus bendradarbiavimo su jumis, kad užtikrintume, jog naują sistemą būtų galima įdėkti kaip įmanoma greičiau. Kaip žinote, Europos taryba prašė, kad mūsų institucijos sustartų iki birželio galo. kalb... vakar kalbėjau su jūs pranešėju ir matau, kad yra abipusės įsipareigojimas pasiekti sustarimo. Pane pirmininkė, toliau norėčiau kalbėti apie Vakarų Balkanų srautą. Vasario mėnesį buvo prieiti sutarimai, kad visas valstybės turi, turi pilnai taikyti Šengeno kodeksą. Ir toliau nebegalima taikyti tos praktikos, kad migrantai yra praleidžiami. Žinoma, viską įtvirtinti bus sunku, tačiau būtina ir situacija reikalauja skubių veiksmų. Pirmiausia, jeigu norime išvengti humanitarinės krizės, turime užtikrinti, kad labai greitai patiktume, sutiktume pagalbos tiems, kas labiausiai nukenčia, ypač Graikijoje. Turim galvoje, kas buvo nutarta vasarį per, per tarybos posėdį, praėjusią savaitę komisija patikė pasiūlymą naujai skubos paramos sistemai. Jau pradėti darbai tiešio pasiūlymų ir darome viską, ką galime, kad, kad galėtume patvirtinti jį iki kovo mėnesio tarybos posėdžio. Taip pat žinome, kad parlamentas turi patvirtinti pakestą biudžetą šiltėsiams metams, kad būtų galima numatyti papildomą eilutę. Tikiuosi, pavyks mums visiems kartu patvirtinti, kad Graikija sulauktų paramos kuri remtųsi tikra Europinio solidarumo dvasia. Toliau labai svarbu atkurti yra tinkamą Schengeno zonos funkcionavimą. Komisijos komunikatas Back to Schengen, kurį aptarinėjote vakar, aptarė kaip tik tuos žingsnius, kuriuos reikia žengti, kad būtų pasiekti šie tikslai. Tai yra labai svarbus dokumentas ir jis vadovaus mūsų darbams artimiausiu metu. Pone pirmininkė, viskas keičiasi labai greitai ir situacija reikalauja veikti labai greitai, veikti ryštingai kovo mėnesį taryboje bus diskutuojama dėl visų šių aspektų, bus numatytos gairės artimiausiams mėnesiams. Kitaip sakant, šiems reikalams skirime visą savo dėmesį. Tuo pat metu reikia neišleisti iš akių kitų iššūkių, kurie kilo Europos Sąjungai. Kovo, dėl to kovo taryba taip pat kalbės ir apie užimtumą, augimą ir konkurencingumą. Taip pat, kaip įprasta pavasarį, taryba kalbės apie ekonominę situaciją. Ir matome teigiamų signalų. Europa patiria atsigavimą, užimtumo atsidavimas, nu, nors jis vis dar išlieka gana žemas. Tik iš, iš krizės po truputį jau išeiname, krizė baigėsi, tačiau na, atsigavimas vis dar yra labai trapus, negalima atsipalaiduoti, reikia sustiprinti savo pastangas kasmetinio augimo ataskaita prasideda su 16 metų Europos semestru ir taip pat rengiamos ataskaitos valstybėms narėms, kurios taps centrinė semestro šimi. Komisija labai daug dėmesio skiria kelių tarybos išvadų įgyvendinimui. Mažoje plenarinėje sesijoje Briuselėje prieš dvi savaitės vyko labai naudingos diskusijos šį klausimą. Ir ES taryba toliau teiks naujas gairias šioje srityje. Toliau, kalbant apie augimą, užimtumą ir inovacijas, čia turime įdėti daug pastangų, kad skurtume ilgalaikę naudą. Mes labai džiaugiamės, kad daroma vis daugiau, kad būtų galima gyventi bendros rinkos strategiją, taip pat ir bendros kaminės rinkos strategija, ji dabar aptariama. Žinoma, matome, kad kol kas ne visas potencialas išnaudojimas, būtent dėl to, kad valstybė džiaugiasi, kad apsvadovų taryba numato įtraukti šį klausimą savo darbo tvarkę ir pilnai, siekti tiek pilnai gyveninti esamą akį. Nebejoju, kad vadovo taryboje bus galimybė tai pakalb... dar padiskutuoti. Labai ačiū. Labai ačiū. Pone Plaskart, toliau suteiksiu žodį komisijai, ponui vicepirmininkui Dombrovskijui. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbėjai ministrai, gerbėjai nariai, šiandien aš kalbu pirmininko Junkerio vardu. Norėčiau pabrėžti jo jau nekartai sakytą žinę šiems rūmams. Mes esame politinė komisija, kuri kuria politinius atsakymus į didžiausius politinius iššūkius šiais laikais. Tas pats paskaitiname apie Europos ekonomiką. Euras yra politinis projektas, dėl to reikia įtraukti politiškai veikias vyriausybės ir numatyti demokratinę atskatomybę. Ir dėl to reikia politinių debatų visais lygiais, tiek Europos lygių, tiek nacionalinių lygių. Ir galiausiai mus vertins pagal tai, kiek mes galime pagerinti mūsų piliečių situaciją dabar ir ateityje. Būtent todėl Europos semestras nėra techninis dalykas, ne techninis procesas, tačiau yra politinis procesas, kuriame svarbiu yra debatai. Būtent todėl šis parlamentas ir nacionaliniai parlamentai čia žaidžia esminį vaidmenį, vaidinesnį vaidmenį. Ir reikia įtraukti visus susijus veikėjus. Šiuo metu semestras vyksta sudėtingame pasaulyme kontekste, kaip mūsų prognozijos rodo, Europoje augimas tęsiasi vidutiniškai, tačiau dalė dalis pasaulio ekonomikos sudarys su džiuliais iššūkiais. Tarp tų iššūkių yra kylančių rinkų lėtėjimas, skaitant Kinijos lėtėjimą, taip pat geopolitinės įtampos mūsų kaiminystėje bei nuosmukis pasaulinėje rinkoje. Šiojuktieji metai turėtų būti Europos ekonomikos atsigavimo metais ir mes tikimės 1,9 procento augimo. Grįžta pasitikėjimas ir eurozonai sekasi vis geriau. Užimtumas padidėjo aukščiausio lygio nuo 2008 metų. Tačiau šių augimo žiklų dar neužtenka. 22 milijonų europiečių vis dar neturi darbo. 4,5 milijono iš jų yra iki 25 metų amžiaus. Kai Europos komisija pradėjo darbą, mes parengėm savo strategiją, kaip kurti augimą ir darbus, darbo vietas. Tam reikia struktūrinių reformų, investicijų bei atsakingos fiskalinės politikos. Ši strategija yra esminis varmasis veiksnys viskam, ką mes darome kalbant apie atsakingus viešus finansus, pasakytina, kad vidutiniai biudžeto deficitai ir ES ir eurozonoje mažėja, labai aiškiai mažėja, eurozonoje matome, kad biudžeto deficitas turėtų sumažėti nuo 2,2 procentų BVP per prais metais iki 1,1 procento BVP šiemet. Labai svarbu gerinti viešus finansus ir mažinti skolą. Tai svarbu ne tik mums, bet ir ateities kartoms. Šiandien pirmą kartą matome, kad pradėjo kristi skolos lygis, teskime gerus darbus. Toliau struktūrinės reformos. Tai yra valstybių narių reikalas. Ir norėčiau pasakyti, kad komisija siunčia aiškiai žinią, jog komisija visuomet skatintas reformos, kurios skatina pažangą. Dabar matome puikią progą modernizuoti savo ekonomikas. Kai komisija pradėjo darbą, vienas, viena pirmų mūsų iniciatyvų buvo skubiai sureaguoti į vieną didžiausių Europos ekonomikos iššūkių, tai yra investavimo trūkumą. Su parlamento pagalba parengėme didžiulę programą, kaip paremti investavimas Europos Sąjungoje ir matome pirmos rezultatus ir jie tikrai yra iškalbingi. Per pirmus šešis mėnesius Europos Sąjungo investavimo fondas jau mobilizavo daugiau nei 60 milijardų eurų investicijų 22 valstybėse narėse. 80 procentų šių finansavimo yra privatus, kam to mes ir siekėme. Trumpai tariant, darome pažangą, tačiau dabar yra kaip tik geras laikas, gera proga dar padvigubinti pastangas ir toliau dirbti šioje srityje. Nes labai svarbu, kad kai atsigavimas vyksta, kad valstybės narės imtųsi kuo daugiau veiksmų. Tai siejasi su Europos semestru bei policijos procesas, kurias formuoja parlamentas. Europos semestras turi atkreipdėmėsi į naujus pavojus, didinti stabilumą ir skatinti reformas, kurios skatina augimą. Reikia kitokios dėmesio į prioritetus ir taip valstybės narės gali sustiprinti visą sąjungą. Praėjusį mėnesį paskelbėme valstybių narių ataskaitas ir tuo įstraukėme į politi... teisėkuros procesus. Stebime, kas vyksta valstybėse narėse, užtikriname, kad tarptautinės programos būtų tinkamai aptariamos. Matome, kad šių metų ataskaitos yra nevienodos, yra įvairių disbalansų. Tad Matome, kad ir valstybės narės skirtingai, valstybės narės skirtingai pasiekė gyventi praėjusiu metu rekomendacijas. Matome, kad rekomendacijų gyvendinimas taip pat e, didina Europos gerovę ir konvergenciją. Savaitę aptarinėjome Europos semestro paketą ir taip pat kalbėjome apie makronominį disbalansą procedūrą. Matome, kad yra mažiau valstybių narių su makronominiu disbalansu negu praėjusiais metais. Tai džiugina, nes Tai rodo, kad darome pažangos reformuodami savo ekonomikas, bei tai rodo, kad atkuriamos sąlygos konvergencijai. Aštuonis valstybės buvo vertintos išsamei ir šešios iš jų neturėjo jokių disbalansų. Dar septynios atskiros valstybės turėjo šiek tiek disbalansų ir dar keturios turėjo didelių disbalansų. Matome skirtumų, kad yra ta valstybių narių, tačiau daugiausia nerimo kelia vis dar išliekas aukštas skolos lygis, tiek privačių, tiek išorės skolų taip pat problemos finansų sektoriuje ir taip pat konkurencingumo trūkumas. Visim tam išspręsti reikia politinio atsakymo. Nes šios pati priemonės stabdo augimą ir didina pažydžiamumą šokams. Taip pat labai svarbu tęsti struktūrinės pastangas, šalinti ilgalaikės problemas. Ne, ne visuomet yra lengva, nes reformos paliečia politinius dalykus, politinius postus, Tačiau reikia, reikia atskleisti visą mūsų ekonomikos potencialą, kurti darbo vietas ir sustabdyti socialinių sąlygų prastėjimą. Bendrai matome, kad didesnė stebėjimo sistema duoda naudos, tad mes ir toliau dirbsime šios rytyje. Toliau aptarsime šios vertinimus šį mėnesį ir kitą mėnesį su valstybėms narimis. Semestras Dar yra naujas procesas, tačiau mes darome vis pakeitimus, kad jis taptų efektyvesnių procesų, skaidresnių procesų, atskaitomesnių procesų. Ir manome, kad tie pakeitimai bus naudingi. Mes skirsime vis daugiau dėmesio užimtumui, socialiniai situacijai, taip pat sieksime visą procesą pagerinti. Svarbu, kad liktų pakankamai laiko ir vietos dialogui ir taip pat būtų galima sutikti ties esminės prioritetės, kurie skubiausiai reikalingi mes iš anksto paskelbėme ataskaitas valstybės narėms ir tai duoda daugiau laiko. Taip pat e, rekomendacijos valstybės narėms bus labiau koncentruotos. Mes numatėme keletą svarbiausių prioritetų, kuriems e, reikia daugiau skirti dėmesio per pirmiausia 12-18 mėnesių. Ir taip pat mes paskelbėme ataskaitą dėl visos eurozonos. Ir tai leidžia slikti ties bendrų vaizdų ir visiems geriau suprasti, kokie ben, kila bendri iššūkiai ir taip pat kokią politiką padėtų jas spręsti. Pane pirmininkė, garbėjai nariai, Europos semestras yra ekonominės valdysenos priemonė ir, ir priklauso ne tik nuo analizės, nuo argumentacijos, tačiau taip pat čia labai svarbus yra ir skaidrumas bei proceso skaidrumas, atskatomumas, dėl to reikia procesą gerinti kiekvieną progą. Mes vis darome pokyčius, kad užtikrintume politinės diskusijas visais lygiais ir kūrėme tiltus su visais veikėjais, įskaitant ir parlamentą. Būtent taip kuriame partnerystę ir atsakomybę. Būtent taip užtikriname ekonomijos valdysenos teisėtumą. Tačiau, visų pirma, tai reiškia, kad ekonominė strategija gali užtikrinti augimą darbo vietas, kurių nori mūsų piliečiai. Baigdamas norėčiau pasakyti, šiek tiek pasisakyti dėl ES ir Turkijos aukščiausiojo lygio sutikimo rezultatų. Kaip žinote, abi pusės sutarė dėl, vis, dėl kelių žingsnių, kurie mažins e, migrantų srautą Europos Sąjungą. Su ponu Davotoglu, ministru pirmininku, buvo starta, kad į Turkiją bus galima gražinti visus migrantus, kurie neturi teisės gauti tarptautinę apsaugą ir kurie atvyksta į Graikiją. Turkija dėl to taip pat, taip pat padės įgyvendinti readmisijos procedūrą ir susitarimą. Taip pat bus galima gražinti ir Sirijos pabėgėlius į Turkiją, nes jie ten gali prašyti pabėgėlio. Tačiau už kiekvieną perkeltą į Turkiją sirą taip pat gali būti vienas siras perkeliamas į Europos Sąjungą. Kaip sakė ponas Junkeris, tai iš esmės keičia situaciją. Tai turėtų padėti sužlugdyti kontrabandininkų veiklos modelius, nes būtent dėl jų labai kenčia migrantai. Nebereikės e, pabėgams mokėti kontrabandininkams ir dabar bus aišku, kad galima į Europą patekti tik legaliai. Taip pat norime užtikrinti, kad Sirijos pabėgėliams būtų gesnės sąlygos Turkijos sukurtos, dėl to finansuojame projektus, kur, kaip ir plėtojame stovyklas Turkijoje. Tam numatyta papildomi keli milijardai eurų ir bes, e, lėšų išmokėjimas matys iki 18 metų. Toliau vizų liberalizavimas su Turkija. Norėčiau paminėti, ką sakė po pirmininkas Junkeris. Svarbiausia užtikrinti, kad Turkija laikytųsi savo įsipareigojimų ir standartų, dėl kurių sutarėme. Dėl to tie patys principai taip pat galioja ir naujų skyrių atvėrimui dėrybos dėl stojimo. Toliau dar reikės tikslinti su, su pirmadienio sutarimą ir tai bus daroma tarybos posėdės 18 kovo dienomis. Taip pat komisija rengia naujas gairias, kurios skirtos sustvirtinti šiandienui iki šių metų galo. Siekiame sustiprinti sienas, nebeleisti migrantų bangų ir taip pat didinti kontrolę europinių lygių. Kaip pripažino pirmadienį Europos vadovai, šiems garims reikia daugiau paramos ir taip pat reikia tik daugiau paramos mūsų pasienio valstybės, ypač Graikijai. Praėjusią savaitę komisija pateikė naują skubios pagalbos priemonę Ypač skirta Graikijai padėti ir Europos vadovai tarėsi dėl naujos sistemos ir dėl kurios turi būti tariamasi vėl kitą savaitę. Bus siekiama šį pasiūlymą išplėtoti, būtent dėl to komisija prašo skubiai pakeisti šimtųjų metų biudžetą, kad būtų įtraukta nauja eilutė šiai priemoniai. Šimtas metams reikės 300 milijonų ir dar 200 milijonų reikės kasmet 17 ir 18 metams po 200 milijonų dar. Ir šių lėšų reikia, šias lėšas, lėš, lėšas reikia nenukreipti iš kitų projektų, kurie skirti humanitariniams tikslams. Reikia paimti šios pinigus iš kitur. Pone pirmininkė, mes ir toliau dirbame kovodami su iššūkiais ir tikimės, kad parlamentas mums padės. Labai ačiū. Vielen Dank, Herr Dombrovskis. Labai ačiū ponas Dombrovski, na o dabar EPP frakcijos pirmininkas ponas Weber. Ačiū pirmininkė, e, pirmininko pavaduotau, mėla buvusioji kolegė, labai smagu, kad jūs dabar pas mus atvykote kaip e, ministrė. E, iš tikrųjų, yra puikia ta vieta, kur jūs sėdite. Ten jums ir kavos atneša ir galite kalbėti, kiek tik norite. Taigi, mėly kolegos, Aš visų pirma EPP e, frakcijos vardu norėčiau pasakyti, kad e, labai džiugu, kad įvyko tokia vadovų taryba ir kad e, buvo rastas konkretus sprendimas buvo būtina rasti bendrą e, sprendimą kartu su Turkija, nes tik toks sprendimas e, yra tvarus. Yra būtina nutraukti žmonių kontrabandą, e, žmonių kontrabandą į Turkiją ir taip pat būtina dabar padėti ir Graikijai. Matėme žiniasklaidoje nuotraukų paskelbtų pastarosiams dienomis, tikrai mes turime daryti viską, kad žmonėms padėtumėm. Džiaugiuosi, kad įvyko tokia vadovų taryba ir džiaugiuosi jos rezultatais. Taip pat noriu aiškiai pasakyti, kad mes kalbėdami apie Turkiją e, turime ją tikrai e, gerbti. E, Turkija pastaraisiais metais pati priemė pusantro milijono pabėgėlių, tam skiria 9 milijardus ir dabar tikrai jai turime padėti. Dar noriu paminėti porą dalykų. Partnerystėje su Turkija svarbu, kad e, būtų e, tikra partnerystė, o ne priklausomybė nuo Turkijos. E, ne Turkija turėtų pati spręsti, kiek pabėgėlių leisti patekti Europą ir kiek neleisti. Jokių būdų negalima, kad uh, E, e, Turkija darytų spaudimą Europai, nes antraip ir Marokas gali pradėti daryti tokį patį e, spaudimą Ispanijai. Turime kalbėti apie partnerystę, nepriklausomybę. Bet aišku, yra būtina, kad ES ir pati sugebėtų apsaugoti savo sienas, imtųsi ir techninių priemonių, netgi tai būtų ir tvora, tam, kad apsaugotos būtų tos sienos. Toliau dėl vizų režimo panaikinimo. EPP frakcija yra pasirengusi konstruktyviai dėrėtis dėl vizų režimo, bet vizų režimo atsisakymas tikrai sukeltų daug problemų. Turkija visų pirma turi laikytis visų standartų. E, visiškai neseniai e, e, Turkija buvo primtas įstatymas dėl asmens duomenų apsaugos, bet to nepakanka. E, mes negalime suteikti Turkijai e, neribotų įgaliojimų. Kalbant apie vizų režimo liberalizavimą, tai tą turėtų spręsti ne vadovų taryba, bet vidaus reikalų ministrai ir Europos parlamentas. Toliau, jeigu kalbame apie partnerystę, o ne priklausomybę, tai turime užtikrinti, kad e, finansai bus panaudojami tikslingai. E, tos lėšos turi būti e, tiesiog investuojamos į pabėgėlių stovyklas, o ne tiesiogiai e, pervedamos Turkijos vyriausybei. Na ir štai mano paskutinė mintis. Mes turime atskirti keletą dalykų. Taip, mes visi norime išspręsti migracijos klausimus, bet ES E, stojimas į ES tai jau yra visai kitas dalykas. EPP e frakcija skeptiškai vertina e, narystę. Turkijos narystę. Vis dėlto mes turime aiškiai pasakyti Turkijai, Jeigu e, e, Turkija nori partnerystės ES, ji negali nutolti nuo ES. Tikrai neprimtini tie straipsniai, kurie dabar pasirodė Turkijos žiniasklaidoje. Matome, kaip Turkijos vyriausybė elgėsi su savo opozicijos partijomis. Matome, kad vyksta ir e, žiniasklaidos kontrolė, tą daro vyriausybė, ir tai yra akivaizdu. Ir norėčiau kreiptis į Turkijos prezidentą. Dabar e, e Turkija turi galimybę užmėgsti partnerystę su ES. Dėl to e, būtina nustoti atakuoti žiniasklaidą, būtina liauti skurti Turkiją kaip autokratinę valstybę, nes tai tik nutolins Turkiją nuo Europos. E, Na ir galiausiai pirmininkė dėl to, kas bus aptarnėjama kitą savaitę. Tai yra ir semestras, ir euro, apie tai kalbėjo komisaras e, Dombrovski. Iš tikrųjų, tai yra irgi labai svarbus klausimai. Mes manome, kad ES eina tinkamu e, keliu. Buvo gyvendinta daug reformų, ypač tose šalise, kur, e, kuriom vadovauja uh, EPP e, politinės šeimos vyriausybės buvo įvykdyta puikių reformų ir mes norėtumėm paraginti šalis ir toliau eiti tokiu keliu. Ir mes turime e, eiti tuo keliu pasitikėdami savimi, bet nepriklausydami nuo kažko kito. Ačiū. Dėkoju. To, to, toliau socialdemokratų frakcijos vardu jos pirmininkas Pitelė. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti kolegę Žanin. Aš tiesą, kad norėjau komentuoti susitarimą, bet kol kas jo kaip ir nėra. Leiskite pasakyti, kad vyriausybių Europą nebegali primti sprendimų. Tam, kad išsaugotumėm Europą, o taip pat ir milijonus sirų, kurie bėga nuo karo, uh, E, sustarimas su Turkija buvo būtinas žingsnis e, su tą sąlygą, kad tas sustarimas būtų vienareikšmiškas. Pagalvokime e, tuos pabėgėlius, ypač vaikus, moteris, vyrus. Jie nėra skaičiai, jie nėra prekės. Sakau labai aiškiai. Tas susitarimas negali pabėgėlių paversti prekiamis nesiderama dėl žmogaus gyvybių, gyvybės, dėl e, jo teisų ir laisvių. Ir dabar e, pažiūrėkime, kaip elgiamasi su kurdu e, mažuma. Tai irgi daro neigiamą poveikį dėryboms. Bet mes neturėtumėm kartu kalbėti apie migrantų krizės sprendimą ir ES, Turkijos narystę Europos Sąjungoje, e, vizų režimo e, panaikinimą. Ne vadovų taryba tokį sprendimą turi primti dėl vizų režimo, tą turi padaryti e, vidaus reikalų ministrai ir Europos parlamentas. Taip pat tam, kad būtų pasiektas tik, tinkamas susitarimas, yra būtinas bendradar, tinkamas bendradarbiavimas užtikrinant visas žmogaus teisės. E, Ženevos konvencija e, e, taip pat turėtų būti taikoma. Graikijos vyriausybė taip pat turėtų imtis konkrečių veiksmų yra e, būtina teikti ir e, humanitarinę pagalbą, kaip jau buvo nuspręsta, ar kitos šalis turi priimti e, dešimtis tūkstančių pabėgėlių. Taip pat būtina nu, kovoti su visais nelegaliais migrantų gabenimo maršrutais visame Balkanų regione tai, kas vyksta Sirijoje, turi didžiulį poveikį ir Europos Sąjungoje. Šiuo metu yra e, e, rengiamas susitarimas, dalyvaujant ir Federikai Mogherini. E, pabėgėlių keliamas iššūkis yra iššūkis Europai bet mes turime daug dėmesio skirti ir Šiaurės Afrikai, jeigu nenorime, kad gyventumėm nuolatinės grėsmės akivaizdoje. Kitaip negu kad mat, mano e, Rusija ar kitos šalis, mes nemanome, kad mūsų problemas turėtų E, spręsti kitos šalis. Mes patys turime prisimti savo atsakomybę ir priimti tinkamus sprendimus. Neturime laukti veiksmų iš kitų šalių, turime daryti tai, ką turime daryti mes. E, mes taip pat e, turime užtikrinti žmogaus orumo paisimą visame pasaulyje. Ačiū. Labai ačiū. Toliau ECR frakcijos vardas pirmininkas Kamal. Praėjusią savaitę mes išgirdome labai aišku signalą dėl neteisėtų migrantų. Buvo pasakyta, neatvykit, neikite, nevažiuokite į Europą, netikėkite kontrabandininkais. Galiausiai vienas iš Europos lyderių e, pabandė mm, pakalbėti apie e, lipimą į laivus ir e, migracijos maršrut, maršrutų apiejimą. Manau, kad galiausiai bus padėta pabėgėliams, kuriems reikia mūsų pagalbos. Tačiau norėčiau pasakyti aiškiai, e, pabėgėliai nėra mūsų priešai, jie bėga nuo karo ir persikiojimo. Mūsų priešai nėra ir neteisėti migrantai, kurie atvyksta iš saugesnių šalių ir kurie gali pasinaudoti konfliktu, kad e, dėl suprantamų priežasčių ieškotų geresnio e, gyvenimo mūsų šalise. Mūsų priešai yra kontrabandininkai, kurie naudojasi beviltiškoje padėtyje atsidūrusiai žmonėmis. Tik pirmadienį ES vadovai susitarė dėl e, susitarimo su Turkijos vyriausybė metmenų. Ir aš labai tikiuosi, kad e, mes pasveikinsime šį sutarimą, tačiau dėje dėl jo turiu nemažai klausimų ir abejonių. Visų pirma, pats procesas. Ir vėl matome, kaip vienas ar du lyderiai derasi su Turkija ES vardu, nesikonsultuodami su kitomis valstybėmis. Antra, man sunku suprasti, kai, kiek to susitarimo yra teisėta ir praktiškai gyvendinama. Net ir beviltiškais laikais, ar mes tikrai turime atsisakyti savo taisyklių ir tarptautinių konvencijų. Ir trečia, man labai neramu, kad mes e, vieną spaudimą, migracijos spaudimą pakeisime kitų spaudimų per vizų liberalizavimą, nepagalvodami apie to padarinius. Ir ketvirta, kaip tie 6 milijardai eurų bus skirti, ar jie bus susijęti su aiškiais tikslais, kuriuos reikės įgyvendinti, ar nebūtų geriau vis dėlto e, tą sumą pinigų išleisti čia, prieimimo ir gražinimo e, programoms. Pa, Turkija pati išbando ES. Tie, kas tiki žiniasklaidos laisvę, turėtų susirūpinti Turkijos vyriausybės veiksmais prieš Nizaman laikraštį, bet jeigu mes dirbame su Turkija migracijos klausimais kaip su draugais, tai kaip, e, su, kaip ir draugai mes turime atvirai kalbėti su Turkija, pasakyti, ar jos narystė yra reali perspektyva ar ne. Ir mes turime visi suprasti, kad nepavyks mums kontroliuoti šios krizės, jeigu nesuprasime, kad nėra kažkokio stebuklingo sprendimo. Praėjusiais metais mes jau padarėme klaidų su pabėgėlių perkelimo schema, nekartokime tos klaidos. Mes negalime visiškai sustabdyti migrantų srautų, bet parodykime, kad mūsų sienos nėra visiškai keuros. Mes galime imti pirštų anspaudus iš atvykusių migrantų, taip pat galime paspartinti prieglopščio prašymų nagrinėjimą, taip pat galime siūsti laivus į Egėjo jūrą Taip pat galime tuo pačiu metu galvoti apie Dublino reformą, tačiau ar tikrai turėtume e, iš naujo performuoti Dublino sistemą kilus kriziai, ar vis dėlto reikėtume galvoti apie tos, kurie patiria didžiausią spaudimą. Dublinas nepasiteisino, Ir taip Graikija susiduria su migrantų krize, tačiau ES politikai padarytų labai didelę klaidą, jeigu pas, pamėgintų e, priešiškai elgtis su e, Turkija pagal 79 e, sutarties straipsnį. Gy, matau, kad žiūrite į mane, manau, kad šią savaitę vėl mane užsipulsite, e, bet turiu pasakyti, kad mano savimeilė glosto tiek, tai, kiek kartų jūs minite mano pavardę. E, Vis dėlto kalbame apie svarbius dalykus ir aš e, e, raginu jūsų nebandyti pelnyti pigių politinių e, taškų, bet dirbti drauge ir ieškoti veiksmingų sprendimų. Na, žinoma, nebus stebuklingo sprendimo, taip pat nereikėtų imtis iniciatyvų, dėl kurių atsirastume laikraščių antraštėse, galvokime, kaip realiai padėti pabėgėliams, nes mes esame tai skolingi savo piliečiams, pabėgėliams taip pat reikia mūsų pagalbos, reikia stengti stabdyti srautus tų, kurie nėra pabėgėliai, turime prisimti atsakomybę ir suteikti prieglopsti tiems, kurie tikrai bėga gelbėdami savo gyvybės. herr kamall der Ponas Kamal, e, ponas Etheridge norėtų Jums pateikti klausimą. Happy, yes. Taip, mielai atsakysiu. Äh, e, praktiškai UKIP e, partijos keletas narių norėtų pasisakyti, bet negaliu visiems suteikti žodžio, ponas Etheridge buvo pirmasis, tai žodis jam, prašom. Uh, Ačiū pirmininkė, kad pasirinkote mane. Aš suprantu, kad visi nori pasikalbėti su ponu Kemalu. Pastarai kartą, ponė Kemalai, kai kalbėjome, aš jūsų klausiau apie Turkiją ir jūs prieštaravote e, tai pozicijai, kuria, kurios laikėsi jūsų ministras pirmininkas daugelį metų dėl Turkijos narystės. Dabar noriu paklausti, ar jūs prisijungsite prie manęs ir pasmerksite savo ministrą pirmininką dėl to, keisto susitarimo, kuris buvo sudarytas su Turkija. Iš esmės, jis yra parklupęs ant kelių su visa Europa. Ir taip pat, ką galėtume pasakyti ir dėl, dėl vizų režimo. Pone Eteridžai, arba esate naivus, arba esate tikras optimistas, jeigu tikitės, kad aš čia stovėdamas kritikuosiu savo partijos vadovą ir mano šalies ministrą pirmininką. Na, aš siūlau jums atsibusti ir išgerti kavos prieš ateinant į šią salę. Uh, jums pasakyčiau štai ką. Jūs kritikavote jį dėl dėrybų. Bet, bet ne vienas ministras pirmininkas nenuveikė daugiau dėrėdamasis dėl kitokių santykių su ES nei šis ministras pirmininkas ir už tai turėtumėte jam padėkoti. Ačiū. Dabar Suteiksiu žodę Alde frakcijos vardu jos pirmininkui Ferhofstadt. Pirmininkė, kiek suprantu, man dabar uždrausta žiūrėti į poną Kemal. Kemal. Na, bet kuriuo atveju aš nustebinsiu poną Kemal, nes Pone Kamal, aš iš esmės sutinku su jūsų e, kritika, kurią jūs išsakėte dėl to pasiūlymo, kuris yra patiktas. Na, dabar nekalbėsiu apie praktinius, techninius e, susitarimus su Turkija, ponė Weberi, bet iš tikrųjų tai nėra praktinis ar techninis susitarimas. Iš tikrųjų tai yra susitarimas su Turkija, e, pagal kurį mes lik ir perkeliame savo problemas. Ir iš tikrųjų mes įteikėme raktą nuo Europos raktų, e, vartų Turkijai, Turkijos imperijai ir Erdoganui. Jis dabar spręs, kas gali atvykti į Europos Sąjungą. Ką reiškia tas susitarimas? Tai reiškia, kad mes kolektyviai uždarome duris į Europos Sąjungą sirams ir kitiems žmonėms ir Turkija savo nuožiūrą spręs, kas yra tas pabėgėlis, kuris gali atvykti. Ir taip pat bus vykdomas apsikeitimas, kaip kai kurie sirai galės patekti Europos Sąjungą, tačiau, e, pavyzdžiui, afganistaniečiai, kurie bėga nuo ISIS iš, Af iš Afganistano, taip pat kurdai, kurie nori išvykti iš Irako ar iš kitų šalių, nebus įleisti, ne, negalės dalyvauti toje programoje. Aš turiu pasakyti, kad aš pritariu nors kartą ponui Kamalui ir manau, kad šis susitarimas yra labai problemiškas, kadangi tai yra kolektyvinio išsiuntimo veiksmas. Mes kolektyviai išsiunčiame žmonės. Mano nuomonė tai yra draudžiama, tai draudžia Ženevos konvencija. Be to, turite žinoti, kad Turkija gana prastai laikosi Ženevos konvencijos. Turkija nėra ratikavusi daugelio protokolų. Vienas iš pavyzdžių Turkija nesuteikia politinio prieglopščio sirams. Ji suteikia politinį prieglopstį tik pabėgėliams, kurie atvyksta iš šalių, kurie priklauso Europos tarybos sistemai. Taip pat ji nesuteikė prieglopščio e, vidaus pilietinių konfliktų aukoms, pavyzdžiui, tokių konfliktų, kurie dabar siaučia pietričių Turkijoje. Taigi aš manau, kad e, tikrai labai sudėtinga e, prašyti šalies, kuri nepatvirtino visų Ženevos konvencijos protokolų, e, kad ji dabar spręs visus klausimus. Tai būtų lik amerikiečiai pasakytų meksikiečiams, kad jūs ateityje rūpinsitės sienomis. O mes tai ir darom ir manau, kad tai yra didelė problema. Antra, suprantu logiką ir pono Dombrovskio ir kitų yra sakoma, kad tai yra būdas e, sustabdyti žmonių gabentojus. Tai yra vienintelis būdas e, sustabdyti e, kontrabandininkus. Bet aš su tokia nuomonė nesutinku. Aš manau, kad viskas vyks priešingai. Sumažinę patekimo vietų į Europą skaičių taip griežtai, kaip darome dabar ir suteikdami tik Turkijai galimybę kiekvienu atveju atskirai spręsti, kas gali patekti į Europą, mes e, pamatysime, kaip beviltiškoje padėtyje atsidūrė pabėgėliai, ieškos naujų maršrutų. Ir manau, kad po kelių savaičių mes e, šiame parlamente pradėsime kalbėti apie Lampedūzos e, maršruto atsinaujinimą. Taip pat kalbėsime apie e, maršrutą per Albaniją, Maltą, Bulgariją. Ir mes nebūsime išsprendę problemos, kadangi problemos negali išspręsti kiti, negali išspręsti trečiosios šalis. Ja turi spręsti turime spręsti mes, Europos Sąjunga, ir būtent tai ir turėtume dabar daryti. Taigi, e, ponė Dombrovski, mano prašymas jums daryti viską, ką darote per, ką galite per kitą vadovų tarybą. Čia kreipiuosi ir į ponę Plaskert. Mes, e, yra sakoma, kad mes darome pažangą, bet mes jau daugelį metų e, nu, darome pažangą. Tai yra sakoma, bet kodėlgi nepasinaudojame 78 straipsnio trečios dalies ES sutarties kai galima imtis e, kraštutinių priemonių, kai ES užplūsta dideli migrantų srautai ir ištinka krizė. Ir čia nereikia nieko papildomai imtis, galime imtis tų priemonių remdamėsi sutartimi. Taigi e, dislokuokime pakrantės apsaugos e, pareigūnus prie Graikijos ir Turkijos sienos. Toliau kitas dalykas - 3 milijardai. Galbūt valstybės narės galiausiai galėtų sumokėti tos 3 milijardus eurų, bet mokėti tą sumą ne e, Turkijos institucijoms, bet stovyklo, stovykloms, kuriuose gyvena pabėgėliai, kad jiems nereikėtų gyventi iš 7 dolerių už mėnesį, nes būtent dėl tos priežasties pabėgėliai vyksta pas mus, nes kitur jie turi išgyventi už 7 dolerius per mėnesį. Ir manau, kad tos 3 milijardus mes galėtume skirti kaip tiesioginę pagalbą pabėgėliams. Ir dar vienas dalykas, turime pakeisti savo prieglopšio sistemą, turime pakeisti Dublino sistemą. Bet ką mes iš tikrųjų darome? Mes juk dabar keičiame ne Dubliną, mes įtraukiame Turkiją į Dublino sistemą. Būtent tokį sprendimą mes priėmėme. Užuot pakeitę Dublino sistemą e, ir e, užtikrinę e, teisingą pasidalymą tarp valstybių narių. Taigi aš iš pradžių galvojau, kad, na, galbūt šis susitarimas padės mums, bet kuo labiau jį gilinuos, tuo e, randu daugiau kritikuotinų dalykų ir tuo jis man taposi, ta, tampa nepriimtinesnis. Ir kreipiuosi į ponę Henin Plašart, e, prašau peržiūrėti šį e, sprendimą ir ieškoti tikro europinio sprendimo. Ačiū. Labai ačiū, ponas Verhofstadt. Ja, Verhofstadt. Ponas Verhofstadt, pane Grapinė, jums norėtų pateikti klausimą. Prašom. Președinte, eh, este clar nemulțumirea dumneavoastră a rezultat din discurs. Pirmininkė, na, akivaizdu, kad ponas Verhofstadtas yra nepatenkintas, tai akivaizdu iš jo pasisakymo, tačiau eh, iš vicepirmininko pasisakymo susidarė įspūdis, kad turime nuseklę, aiškę programą ir kad šiandieno erdvėje iki metų pabaigos bus e, rastas sprendimas. Aš ne, nemanau, kad e, šis projektas e, turėtų trukti tik trejus metus. Mums reikia ilgalaikio, pro... tik tris mėnesius, mums reikia ilgalaikio projekto ir mes turime tai paaiškinti piliečiams, taip pat kaip bus dviejų kategorijų šalise, Šengeno ir ne Šengeno šalise. Dar norėčiau e, pasakyti, sako pirmininkas, kad e, ponia Grapin, jūs kalbėjote labai greitai ir vertėjams buvo be galo sunku jūs versti, taigi norėčiau visų kolegų paprašyti kalbėti tokiu tempu, kad vertėjai su mumis suspėtų. Ponas Verhofstadt. Na, Aš nelabai supratau galiausiai vertimo, buvo minėtos Šengeno ir ne Šengeno šalis, nespėjau visko išgirsti. Na, mes jau kalbame ne tik apie Šengeną. E, aš manau, kad problem, problemos prasidėjo anksčiau. Mes pradėjome su, nuo euro ir neturėjome euro išdo. Dabar Šengenas, staiga paaiškėja, kad neturime bendros prieglopščio sistemos ir taip toliau. Taigi manau, kad reikėtų pasimokyti iš savo klaidų, neperduoti problemos turkams. Manau, mes turime prisimti atsakomybę ir Šengeno erdvėje, ir už Šengeno erdvės ribų. Ponas Verhofstadt, e, kaip į klausimą, kurio nesupratote, jūs labai puikiai atsakėte. Toliau, e, pane Cimer, prašom. Ačiū pirmininkė, ponės ir ponai. Na, pažiūrėkime, kokia yra dabartinė padėtis. E, pirmadienį susirinko 28 valstybių narių e, vadovai ir pateikė pasiūlymą Turkijai Jie taip pat buvo pasirengę priimti ir pasiūlymą iš Turkijos. Mes turime aiškiai pasakyti, negalima e, sudarinėti sandorių dėl žmonių ir žmogaus teisų. Niekas to negali daryti, to negali daryti ir Europos Sąjunga. Pabėgėliai. E, kartais e, yra. Su jais kartais elgiamasi taip, kad nebesilaikoma tarptautinių susitarimų, tarptautinių konvencijų. Yra begalė žmonių, kurie dabar laukia e, galimybės patekti ES ir toliau e, judėti per ES. Mes kalbame apie tai, kad norime europinio sprendimo, bet turiu pasakyti, kad niekada dar nebuvome taip toli nuo europinio sprendimo, kaip kad dabar. Pirmadienį to tikrai nemačiau, tikrai nemačiau jokio europinio sprendimo. E, valstybės narės išsakė labai daug abejonių. Bet jos labiau gynė savo interesus, daugiau nieko kito negirdėjau. Prieš paskutinėje vadovų taryboje e, buvo susitarta neužverti sienų, bet jau kitą dieną sienos buvo užvertos. Kai e, vadovai išsiskirstė, dar viena šalis paskelbė užverinti savo sienas. Na, dabar pažvelkime į Graikiją. Puiku, kad komisija pateikė pasiūlymą sukurti naują instrumentą ir teikti humanitarinę pagalbą. bet e, tai visiškai nekeičia problemos. Tai visiškai nekeičia naštos Graikijai ir nesolidaraus kitų valstybių narių elgesio. Aš e, iš savo patirties labai gerai žinau, ką reiškia sienų statymas, sienų užverimas. Ir E, jeigu sakoma, kad niekas nenorėjo, jog Graikija taptų nebevaldoma, man tai skamba pašaipiai. E, Mes jie e, vakar pareiškia, kad Graikija turi būti pajėgi susidoroti su šia problema, bet tai yra tiesiog ciniška. Tai reiškia, kad bendra ES yra neveiksni. Dabar Turkija. Kalbant apie e, šią Turkiją ir šią e, Turkijos vyriausybę, tai mes e, niekada nepasisakėme už tai, kad būtų nesiderama su Turkija dėl narystės, bet mes visą laiką pasisakėme už tai, kad būtų laikomasi visų standartų. Ar mes galime dėrėtis tokią šalimi, kuri yra pasirengusi žudyti žmonės? tai neturi nieko bendra su e, pabėgėlių krize, bet mes dabar esame pasirengę daryti su tokia šalimi, bet tai yra visiškai neprimtina. Labai ačiū. Toliau žaliųjų frakcijos vardu e, e, ponas Lamberts. Ačiū pirmininkė. Moralinis žlugimas Būtent tokie žodžiai man ateina į galvą, galvojant apie pirmadienį vykusių vadovų sustikimą. Tai yra moralinė nesėkmė. E, tiesiog mes ištiesėme raudoną kilimą tokiai e, šaliai, kuri varžo laisvą e, spaudą, kuri užgneužia demokratiją ir kuri dalyvauja pilietinėme kare ir bombarduoja savo gyventojus. Taigi Jeigu mes numatome prieimimą pabėgėliams, tai manau, kad mm, atsiras tokių, kurie ieškos mm, neteisėtų kelių patekti į Europą ir žus pakeliui. Pinigai, e, vizos, e, stojimo procesas, kuris e, bus pradėtas, niekas nėra atmetama kaip dėrybinė strategija. Ir mes E, galime teikti, kad nenorime čia tų barbarų ir kai kas vadovaujasi krikščioniškos ir baltos Europos e, mitu, kit, tiems labiau rūpi kurortai, mūsų pakrantės, tikrai tai nepriimtina. Valstybių ir vyriausybių vadovai vis dar turi galimybę susivokti. Kitą savaitę turi būti patvirtintos tokios priemonės, kurios m, mm, priverstų Europą prisimti atsakomybę. Taip, mes turime sukurti teisėtus maršrutus į Europą, tačiau tas teisėtas maršrutas negali būti numatytas tik tai sirams, kaip yra su afganistaniečiais. Ir taip pat negalime E, gal, galvoti, kiek e, tai negali būti keliamos sąlygos pabėgėliams. Taip pat noriu priminti jums ir apie Ženevos konvenciją, pagal kurią visi prieglopščio prašytojai, visi pabėgėliai turi teisę e, teikti prašymus. Mm, aš manau, kad Europa E, yra pakankamai turtinga ir gali priimti žmonių. Mes turime pinigų ir noriu priminti, kad praėjusiais metais Europos Sąjunga. Į Europos Sąjungą atvyko pabėgėlių, kurių skaičius sudaro tik 0,25 procentus viso Europos Sąjungos gyventojų skaičiaus. Tai yra daug mažiau nei atvyko į Jordaniją ar Libaną. Tom šalims reikia reikia daugiau paramos nei Turkijai. Na, žinoma, mes turime kalbėti su Turkija, bet taip pat turime būti ryštingi, turime laikytis iš vien ir e, prisimti įsipareigojimus. Dėl Erdogano Turkija yra politiškai trapi, jai reikia ES, lygiai taip pat kaip ES reikia Turkijos. Ir jeigu mes norime, kad ta politika būtų sėkminga, tai e, yra būtina sąlyga. Mes, europiečiai, turime e, būti drauge. Drauge mes taip galime padaryti e, Pone Lanės, jūs, jūs esate, pone Henis, jūs esate iš Niderlandų, jūs kalbėjote apie Europą. Jūsų šalis yra politinio liberalizmo šalis ir kai jūs susidurėte su tam tikrais absoliutiniais režimais, jūs tapote tą šalimi, kuri prieėmė visus pabėgėlius, o Prancūzija užuot apsimetusi, e, užuot demonstravusi apsimestinį solidarumą, E, dabar Prancūzijos e, prezidentas lik ir iš aukšto žiūri į Vokietijos kanclerę. Taigi, jeigu Prancūzija nori būti žmogaus teisų šalis ir didžiuotis tuo, jeigu nu, nori nusipelnyti tokio titulo, tai Prancūzija turi daryti daugiau ir priimti daugiau pabėgėlių. Mums reikia jūsų lyderystės. Tos lyderystės reikia Europai. Ir pirmininkai dabar baigsiu Fico, Orban, Kačinski ir kiti mes turime mesti iššūkį šiems žmonėms. Šie žmonės kalba apie krikščionišką Europą, bet iš tikrųjų nori kurti Europos tvirtovę. Noriu priminti tai, kas buvo pasakyta, ką popiežius Pranciškus prieš pusantrų metų sakė šioje salėje. Mes turime kartu spręsti pabėg... migrantų problemas ir viduržėme jūro negali tapti e, sielų kapinynų. Mes turime veikti kartu, spręsti migracijos klausimus, turime, žinoma, sukurti ir savo kultūrinį identifikatą, reikia atitinkamų teisės aktų, kurie apsaugotų piliečių teisės ir tuo pačiu metu, pagal kurios būtų galima priimti pabėgėlius. Taip pat reikia vykdyti drąsę, konkrečią politiką, dirbti su kilmės šalimis, kuriuose vyksta konfliktai ir E, vyrauja įtampa. Taigi turime galvoti apie priežastingumo ryšius. Neseniai e, popiežius taip pat sakė, kad tie, kas nori e, statyti sienas, bet netiesti tiltus, yra, nėra krikščionis. Priminsiu, ką mes čia darėme. Pavyzdžiui, anksčiau mes tiesdavome tiltus, nes to mes visada siekiame. Ačiū. Toliau FDD frakcijos vardu jos pirmininkas ponas Borelį. Prašom. Ačiū pirmininkė. Na, matome, kad dar vieną kartą e, mes e, grįžtame prie šios temos. Migrantų krizė, o taip pat ir finansų krizė yra nuolat pasikartojantis klausimai. Klausimai yra skirtingi, bet e, jos, šie klausimai nusipelno mūsų dėmesio, nes tai yra labai aktualūs klausimai. Na ir dabar mes, ko gero, galime kalbėti apie tai, kad likščiau primti sprendimai buvo neveiksmingi. Nors buvo ir dedama daug pastangų ekonominiai kriziai įveikti, e, vis dėlto e, mūsų piliečiai dabar nesijaučia nei saugesni, nei ramesni. Atvirkščiai, matome, kad trūksta solidarumo, trūksta tinkamo metodo, E, ypač Graikijos atžvilgių ir e, mūsų piliečiai yra tikrai sunerime, jie jaučiasi silpni. Toliau migrantų krize. E, jos akivaizdo paaiškėjo, kad vėlgi trūksta mechanizmų, kaip kad ir trūko mechanizmų finansų kriziai suvaldyti. Matome, kad nebegalioja anksčiau E, patvirtintos taisyklės. Ir štai paskutinės vadovų tarybos rezultatai dar kartą patvirtina, kad ES yra tarsi paralyžuota. E, nesugebama žengti žingsnį į priekį, viskas vėl buvo atidėta e, kitam susitikimui. Ir ES dabar priima Turkijos vyriausybės E, pasiūlymus. E, tos pačios vyriausybės, kuri, e, pažiūrėjau, varžo žiniasklaidos laisvę. ES valstybių ir vyriausybių vadovai nesugeba įveikti iššūkių jie nesugeba įveikti ir tokių, nesugeba išspręsti tokių klausimų, kurie svarbus mūsų piliečiams. Galbūt reikėtų pasirinkti kitokį, veiksmingesnį požiūrį, sprendžiant šią krizę, kuri sukelia tiek daug iššūkių. Ką reikėtų daryti? Visų pirma, reikėtų prisiminti e, mūsų vertybės. ES tai yra e, e, laisvė saugumo ir teisingumo erdvė, visų pirma, laisvė. Mes e, e, turime e, nepamiršti ir žiniasklaidos laisvės, neturime taikyti su tuo, kad Turkijos vyriausybė varžo žiniasklaidos laisvę. Toliau teisingumas. ES gyvena daugiau kaip 500 milijonų gyventojų. E, praėjusiais metais e, daugiau kaip 2 milijonai pabėgėlių paprašė prieglopščio, bet e, situacija nesprendžiama. Matome, kas vyksta ties Graikijos ir Makedonijos siena. Toliau saugumas. Mes turime aiškiai pasakyti savo piliečiams, kokie pabėgėliai bus primami ir ko, kodėl, kas bus integruotas, kas uh, E, gaus pabėgėlio statusą visam laikui, kas ne. Reikia aiškių taisyklių, kurios galiotų visoje Europos Sąjungoje. Ačiū. Ponas Borelį, e, jums kolega norėtų pateikti klausimą. Ar primsite tą klausimą? Ponas Anemans. E, Pone Borelį, turiu jums klausimą, norėčiau pasitikslinti suprantu, ką, ką UKIP galvoja apie migraciją, apie legal, legalią migraciją. Jūs atspindite panašią poziciją dabar. Ir kila klausimas, ar jūs kalbate visos FDD frakcijos vardu, ar savo, asmenį, ar savo partijos vardu tik tais. Ačiū. Ačiū. Na, man atrodo, prieš e, porą mėnesių uh, plenarinėme posėdėje aš jau išsakiau, kokia yra mano pozicija ir ką mano apie tai daugelis italų. Gal galite tai prisiminti. Toliau NF frakcijos vardu panelė Pen. Ponios ir ponai, na, tiesa yra žiauri. E, vykstant dėryboms tarp Turkijos ir Europos, e, prezidentas Erdoganas primetė diktatą Europos Sąjungai, kuri yra silpna. E, na, turėčiau pasakyti, kad po, po praėjusiu metu lapkričio, kai Turkija užsitikrino 3 milijardus eurų, e, dabar ji reikalauja 6 milijardų. 2016 metų e, sausio mėnesį e, į Graikiją atvyko keletą kartų daugiau migrantų e, iš Turkijos nei 2015 metų sausio mėnesį. Taigi Erdoganas mus šantažuoja. Ir Jisai netgi pareikalavo, kad būtų panaikintas vizų režimas jo, jo šalies piliečiams, kurie nori patekti ES. Taip pat buvo paprašyta pagreitinti Turkijos e, stojimo procesą. Na, ES nėra stipri. Iš tikrųjų, ES yra labai silpna, tas silpnumas tęsiasi ir Erdoganas iš to pelnosi. Iš, e, dėl to ne, neatsakingo pasi, pasirinkimo, kurį padarė Europos lyderiai, e, Turkija dabar tapo super e, galinga. E, praėjusią savaitę buvo panaudotos e, ašarinės dujos prieš demonstrantus, matome, kaip sirai yra bombarduojami, taip pat e, buvo paleisti šūviai Rusijos, e, E, lėktuvą, taip pat e, Turkija dalyvauja ir kontrabandoje, kuri yra nukreipta į Islamo valstybę. Ir piliečiai kenčia nuo Erdogano daromų vidaus politikos klaidų. Ir dar norėčiau priminti, kad e, ši šalis rado. Ta šalis, kuri rado veiksmingą sprendimą migrantams sustabdyti, yra Australija. Ji užtikrina, kad neteisėtų migrantų laivai būtų nukreipiami atgal į kilmės šalis ir ta aiški politika davė nebejotinų rezultatų. Tai yra atsakinga politika, priimkime ją ir mes. Dėl e, nacionalinių sienų turime užtikrinti, kad e, iš Sirijos atvykstantys žmonės gyventų oriomis sąlygomis šalia Sirijos ir jeigu pavyks tai užtikrinti, e, migrantų srautai neplūs pas mus, taip pat nebus dalyjami nepagristi pažadai ir žmonės neskes pakeliui į Europą. Dėkoju toliau pane Morvai, neprisijungusiu vardu. Uh, Madam Minister, on behalf of the ponė ministrė, ponė komisijos nary, kuris kalba pono Junkerio vardu. Norėčiau jūsų paprašyti tiesiai šviesiai pasakyti Europos piliečiams, paaiškinti Europos piliečiams, kasgi čia yra tas didysis pokytis, apie kurį jūs kalbėjote. Na, optimistai supranta, kad tas didysis pokytis yra toks, jog e, mes, Europos Sąjunga, daugiau nieko nebeileisime iš vadinamų nelaimingų šalių, nebeileisime tų žmonių perskelti į Europos Sąjungą, išskyrus e, pabėgėlius iš karo, e, iš šalių, kur yra, karo, šalių, šalių, kur yra karas. Tad labai prašau labai trumpai atsakyti taip arba ne. Ar taip yra? Toliau, kitas klausimas. Vėlgi Europos piliečiai labai sudomėję tuo yra. Kartais kalbate apie migraciją, migracijos politiką, po to kalbate. Atsiprašau, ponė pirmininkė, man skirta minutė su pusė. Ačiū. Ačiū. Taigi, antras klausimas. Kartais kalbate apie migracijos politiką, visos Europos politiką, o kartais apie prieglapščio prašymo politiką. Tad klausimas, faktinis, nenuomonės klausiu, bet Europos pliečių vardu klausiu. Išsiaiškinkime. Europos Sąjunga nieko ne, neturi, ne, ne, niekaip neliečia valstybių narių migracijos politikos, nes tai yra valstybių narių kompetencijos dalykas. Ar visiems tai aišku yra? Ar taip yra? Ar jūs sutinkate ir pritarite, kad taip yra? Ačiū. Labai ačiū kolegijai Morvai. Toliau pane Nybler, dvimtas prašom. Ačiū pirmininkė, e, gerbiamas komisijos pirmininko pavaduotojau, ministrė. Uh, kolegos ir kolegės. Daug kas priklauso nuo detalių. Pirmadienį buvo susidarėta dėl svarbiausių dalykų ir dabar turėtų prasidėti tikslinga kova e, su žmonių kontrabandininkais. Vakar minėjome Tarptautinę moters dieną ar daug kalbėjome apie moterų migrančių padėtį, kalbėjome apie tai, kokią riziką patiria moteris, o taip pat ir vaikai patekia į kontrabandininkų rankas štai dabar ketinama spręsti problemą su Turkija ir turiu pasakyti, kad aš sveikinu tas darybas, sveikinu tą pažangą, kuri buvo pasiekta pirmadienį. Dar nevyko proveržis, tačiau mes turime žvelgti e, e, teisybei į akis. E, galėsime kažką padaryti tik bendradarbiaudami su Turkija. Aišku, mes galime padėti Graikijai, bet to nepakanka, žmonės atvyksta ir laivais per jūrą. Yra būtina bendradarbiauti su Turkija, kitaip nesugebėsime kovoti su žmonių kontrabandininkais. Kokią kainą už tai turės sumokėti mes, europiečiai? Turiu pasakyti, kad mes negalime daryti Turkijai nuolaidų dėl narystės. Yra aiškios sąlygos e, dėl stojimo į Europos Sąjungą. Apie tai kalbėjo ir kiti kolegos. Stojimo dėrybos yra vienas dalykas, e, migrantų ir pabėgėlių krizės sprendimas yra kitas dalykas. Ir norėčiau paminėti dar vieną dalyką, tai yra vizų režimas. Čia aš situaciją vertinu tikrai labai kritiškai Europos parlamentas e, e, tikrai apie tai daug diskutuos. Ir noriu pasakyti tarybai, be Europos parlamento negalite panaikinti vizų režimo. Taigi išgirskite Europos parlamento kritiką dėl to e, vizų režimo. Ačiū kolegijai Nibler. Toliau Gerero Salom, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė prieš du metus ponas Rūta ir ponas Tuskas kalbėjo, kad liko du mėnesiai rasti sprendimą migrantų problemai ir pasakytina, kad tie du mėnesiai pasvaitės baigsis. Kita savaitė vyks tarybos posėdis, tad manau, kad reikia garsiau parlamente kalbėti ir labai aiškiai kai ką pasakyti vyriausybė ir valstybių vadovams. Pirmiausia, Mums kelia nerimas e, tai, ką jie sustarinė tarpusavyje ir taip pat mes gėdėmės to, ką jie daro. Pažiūrėkime, valstybių vadovai ir, ir vyriausybių vadovai turėtų aiškiai suprasti, kad moteris, vyrai ir vaikai, kurie, kurie žuva bandydami patekti į Europą, kurie e, neištveria europinės žiemos, tai yra tokie pat moteris ir vyrai vaikai, kur, Tokie pat moterų vyrai vaikai, kurie bėgo nuo Ispanijos diktatūros, nuo komunistų ir fašistų, fašistų diktatūrų, kurie bėgo iš Balkanų diktatūrų. Reikia aiškiai visiems priminti, kad reikia nepasiduoti populizmui, kad reikia gintis prieš viešąją nuomonę, ginti europinės vertybės ir europinę teisę. Ir taip pat reikia pareikalauti, kad visi sutarimas trečiosiomis šalimis turėtų gerbti ir humanitarnės paramos principus bei tarptautinius humanitarnės įstatymus. O ko nereikia daryti, tai nereikia tylėti. Kai matome tokį nežmoniškumą, kokį matome dabar sąjungoje ne vienoje šalyje. Kai sudarime su tokiu nežmoniškumu, Tai pasakyta, kad Europos parlamentas turi tikrai didelę daugumą, kuri to nepriims. Ne, parlamentas to, parlamento vardu to nebus daroma. Ir žinoma, to nebus daroma mano vardu. Ačiū. Labai ačiū. Toliau pusantros minutės kolegė Fotyga. Dziękuję. E, ačiū, ponė pirmininkė. Taip, norėčiau pradėti visų pirma nuo Europos vadovų tarybos, kur vyksta kovo mėnesį. Konkurencingumas yra labai svarbus dalykas. Tačiau, manau, kad atižvelgiant į referendumą, kuris vyks Junktinėje karalystėje, šis klausimas tampa dar svarbesniu. Dėl to, žinoma, labai džiaugiuosi visomis pastangomis, kuris įdėtat pasiruošdami. Toliau dėl viršūnių sutikimo su Turkija. Ten čia pasakyti, kad labai džiugu, kad jau daug metų ir mėnesių buvo, jog dabar po daugybės metų ir mėnesių pagaliau suprantama, kokia Turkija yra svarbi strateginė partnerė. Žinoma, visą tai vyksta didžiulės migrantų krizės kontekste. Ir dėl to Turkijos dėrybinė pozicija dabar yra kitokia, negu būtų buvusi prieš keltą metų. Dėl to manau, kad reikia nebijoti to, ką sakė kolegos apie, pavyzdžiui, problemų perkelimą, iškelimą. Taip pat turbūt nereikia baimintis, kad apsime priklausomi nuo Turkijos. Ne, manau, kad to nebus. Tačiau readmisijos sutarimas yra labai svarbus ir reikia kaip partneriams dėl to susitarti. Tikiuosi, taip ir bus padaryta. Aišku, kyla daug pavojų, bet ačiū. Dėkoju, toliau ponė Interveld. Ačiū, pirmininkė. Ministrė, labai džiaugiuosi, kad vėl dalyvaujate mūsų posėdėje. Na, čia pradėtų nuo poros citatų. Europa be vidaus sienų gali vesti prie dėlių problemų. Matome, kad visuomet, kai taryba turi priimti, matome, kad einama prie žemiausio bendro vardiklio. Man įgeriso, kad vien tik gražiai kalbama dėl, dėl šitų dalykų. Čia citavau ponę parlamento narę Henis Placart, kuri 2009 metais buvo priegalpščio prašymo pranešimo pranešėją. Jūs tuomet kalbėjote apie Dublino mechanizmą. Dabar matome e, aukštas lygio sutikimą su ES ir Turkija ir matome, kad sutarimas yra teisiškai bejotinas, moraliai netinkamas. Toliau, pana Dobrovski, jūs kalbėjote apie ekonominį augimą, tačiau kas nes investuoti į ES, kuri byra? Ministrė, norėčiau kreiptis į jūs ir į pirmiausia Niderlandus ir paprašyti kad, būt, kad sukurtumėte tinkamą tvarį migracijos politiką. Ačiū. Labai ačiū. E, Pone Peržė. Ačiū, pirmininkė. E, e, Kalbėsiu apie Turkiją ir apie susitarimo rezultatus. Na, turiu pasakyti, kad yra yra suimami žurnalistai, universitetai uždarmi ir maždaug 700 civilių e, buvo nužudyti nuo e, vasaros ir daug e, tarp jų buvo vaikų. Tie vaizdai, kuriuos mes matome, priima man iš tikrųjų karą Sirijoje, o ne veiksmus demokratinėje šalyje. Yra daug griovimų, žudinių ir, žinoma, žmonės bando tai slėpti. Ar tikrai mes norime su šia šalimi vykdyti migracijos politiką? Mums reikia saugios šalis. Iš tikrųjų, Turkija sukūrė tą krizę, kurią mes e, dabar turime. Ir manau, kad turime padaryti tam galą. Man gėda, ES praranda savo e, sielą šio klausimu. Mes turime e, pasirūpinti, kad Europos parlamentas greitai nusiųstų delegaciją kuri apžvelgtų situaciją vietoje. Mes to seniai prašome. Ponas Terika Bras. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, buvo išsakyta labai daug įvairių argumentų. Aš norėčiau tik du dalykus pabrėžti. Pirmiausia, pirmiausia, Europos Sąjunga turi teikti pagalbą pabėgėliams. Tai yra pamatinis principas ir tai reiškia, kad mes turime pareigą vertinti, kaip, elgės, kaip veikia Turkija, net jeigu Turkija veikia mūsų vardu. Taip pat mes turime ieškoti kitų sprendimų tūkstančiams irakiečių, libiečių, afganistaniečių, kurie nebus įtraukti sutarimą su Turkija. Toliau antras dalykas, nereikia padaryti klaidos. Turkijai teikiama parama turi būti humanitarinė. Ir negalime čia daryti mainų Negalime dėl to leisti Turkijai stoti Europos Sąjungą. Ypač jeigu Turkija negerbė žmogaus teisų. Taigi reikia ir toliau mums nepamiršti mūsų atsakomybės, politinės atsakomybės, moralinės atsakomybės ir, ir reikia remti pabėgėlius, tačiau tai nereiškia, kad reikia keli, keli klupščiauti prieš autoritarinį režimą, kuris negerbė žmogaus teisų. Ačiū. Ačiū, dėkuoju ponui Terikabras, toliau ponas Faražas, prašau. Ačiū. Na, matome didžiulę kvailystę, kuri bus toje padaryta. Pone Merkel praeis metais padarė milžį klaidą ir pasakė, kad visi gali atvykti, atvykti ir matome, kokią problemą tai sukėlė. O dabar štai matome Turkijos šantažą. Pirmiausia, paprašė 3 milijardų ir žadėjo mažinti srautus į Graikiją ir Europą. Tačiau, kai ties kai srautai dar padidėjo, turkai prašo dar 3 milijardų. Ir taip kartosiu toliau ir prašys jie vis daugiau ir daugiau ir daugiau. Britų parlamentaras Rodžeris Kiplingas tą pat pasakė apie Danų e, vykimą į Angliją, kad buvo pasirodė, kad kiekvieną kartą, kai, su, kai, kai sumokate, e, ko iš jūsų prašo, iš jūsų prašys dar daugiau, dar daugiau, dar daugiau. Dabar matome, kad už kiekvieną nelegalų migrantą jie mus atsiūs vieną migrantą iš Sirijos. Taigi mes jie mokame labai daug pinigų tam, kad jie nesumažintų skaičių galiausiai ir kai jie nesumažintų skaičių, mes dabar numatome 25 milijonams vizų liberalų režimą nuo birželio. Teoriškai jie atvykę gali būti 90 dienų, o iš tikrųjų didžiuma jų tiesiog dings arba per šeimų susijungimą atvyks ir dėl to skaičiai labai išauks. Ir ką mes gausime už tai? mes dar paspartinsime Turkijos stojimą, pilnavertį stojimą į Europos Sąjungą. Dieve mano, tik, galėtų Davidas Cameronas taip gerai dirbti, kaip turkai derasi. Tikrai būtų daug geriau mums. Taigi, matome politinę sąjungą su šalimi, kuri turi sieną su Sirija, Iraku ir Iranu. Taip pat turėsime politinę sąjungą su šalimi, kuri yra skurdesnė už bet kurias kitas šalis Europos Sąjungoje ir tuomet 25 milijonų žmonių steiksime laisvę judėti. Ir taip pat suvienysime su vyriausybė, kuri yra vis labiau islamistinė, vis labiau autoritariška. Turkų ministras pirmininkas prieš savaitę pasakė, kad Turkijos narystė bus lūžis. Na taip, tikrai. Visiška tiesa. Britų ministras pirmininkas seniai remia Turkijos narystę. Ir jau dešimt metų ra ragina Turkijos prisijungimą. Jam, pavyzdžiui, nesvarbu, kad reikės išėti dar 500 milijonų svarų krizai spręsti. Pasakytina, kad visas referendumas Brit Britanijoje kelia klausimą, koks Britanija yra saugiausias variantas. Ir matome, kad jau dabar ES yra 3-5 tūkstančiai teroristų, kurie atvyksta kaip, kaip pabėgėliai. Tad matau, kad balsas už likimą Europos Sąjungoje yra balsavimas už Turkiją, už didžiulę imigraciją į Britaniją ir taip pat balsavimas likti Europos Sąjungoje, tai yra balsavimas už pavojingesnę Britaniją, didesnį terorizmą. O balsuoti už išstojimą reiškia balsuoti už sienų atkūrimą. Ačiū. Vielen Dank, Herr Kollege Farage. Es folgt nun für eineinhalb Minuten Herr Kollege de Graaf. Labai ačiū. Toliau e, kolega de Graaf. Prašom. Pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad štai girdėjome gėdinimų. Ir reikia tikrai sugėdinti. Matome, kad pirmadienį buvo kapituliuota Turkijos diktatoriai. Yra išduodamos europinės vertybės. Paminamas yra mūsų vertybės, mūsų laisvės paminamas. Visa tai yra švaistoma. Matome, kad ši Europos Sovietų sąjunga yra visiškai žlunganti sąjunga. Elitas panikuoja. E, Ankaros sultonui bus sumokėti 6 milijardai eurų. Ir tuomet Turkija skubesnių režimų taps nare. Tuomet mes kentėsime nuo islamizmo. Europa bus islamizuota. Tai yra istorinė klaida. Sakote, kad trūksta laiko, nesąmonės. Reikia kuo greičiau atšaukti šį pasiūlymą, sustabdyti tos milijardus, kurie pervedami Turkijai, stabdyti islamistų invaziją, stabdyti Europos žmonių išdavystę. Gana. Pagaliau gana. Yra tik vienas geras sprendimas, vienas kelias, vienas tinkamas atsakymas į šią problemą, iš imigrantų srautą. Reikia uždaryti išorinę sieną ir ją saugoti ir saugoti skubiai. Ačiū ponui Degraf, dabar vieną minutę ponė Dots. Pirmininkė, e, šį mėnesį e, ministrų taryba vėl susirinks ir e, bandys iš, išeiti iš to chaoso, kurį sukėlė ES projektas ir netikės požiūris į migraciją ir konkurencingumą. Ir nepaisant e, kažkokių pastangų, E, pristatyti mūsų santykius su Turkija kaip partnerystė, o nepriklausomybė, vis dėlto tikrovė ta, kad migracijos politika yra chaotiška, brangi ir e, yra pasiduota turkų spaudimui dėl vizų liberalizavimo ir stojimo. Tuo tarpu Europos, e, Jungtinėje karalystėje ministras pirmininkas ir toliau E, skatina šalį parsiduoti laimę, milijonam žmonių Junktinėje karalystėje yra vilties. Mes manome, kad mūsų ambicijų, e, ambicijos turi būti didesnės. Yra kitas būdas. Ir noriu perfrazuoti e, Junktinės karalystės priekybos rūmų buvusi direktorių. Jis yra pasakęs, kad gali būti šviesesnė ateitis už ES ribų. Dėkoju poniai Dots dabar Ponas Gžyb, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Mes e, girdime labai skirtingus susitarimo su Turkija vertinimus, kai kas džiaugiasi to sutarimu, kai kas jį kritikuoja. Ir yra sakoma, kad mes esame priklausomi nuo Turkijos. Bet ar mes galime išspręsti šią krizę nebendradarbiaudami su Turkija? Aš jau seniai sakau, kad bendradarbiavimo su regioniniais partneriais, su, pavyzdžiui, Turkija ir Šiaurės Afrikos šalimis yra būtinas. Taip pat svarbu, kad visas procesas taptų labiau tarptautinis, reikia įtraukti ir jungtinės tautas, nes problema nėra regioninė, tai yra pasaulinė mm, problema, galvojant apie jos pasiekmes. Ir siekiant kovoti su problemos priežastimis. 2015 m. rugsėjį mes nusprendėme, kad Turime rodyti solidarumą šalims, kurios patiria migracijos spaudimą. Jos sutiko įgyvendinti tinkamas migracijos procedūras. Mes norime apsaugoti ir savo išorės sienas, tačiau dėje to nepavyksta padaryti. Ne visos valstybės laikosi savo įsipareigojimų, nors mano šalis yra patvirtinusi, kad savo įsipareigojimų laikysis. Turkija gali kovoti su žmonių gabentojais, kurie užsidirba daug iš migrantų, gabendami migrantus neteisėtai Europą. Tačiau tuo pačiu metu migrantams yra meluojama apie galimybės Europoje. E, saugodami išorės sienas mes negalime pasikliauti vien išorės partneriais, mes turime vykdyti ir savo įsipareigojimus, taip pat turime siekti, kad tie migracijos rautai vyktų humaniškiau, turime e, bandyti įveikti tas priežastis, kurios lemia migraciją, tai yra karus, pilietinius karus ir genocidą. Turkija yra didelė ES kaiminė, ji turi didelių galimybių, tačiau ten yra problemų susijusių su žmogaus teisėmis ir žiniasklaidos laisvė. Ir net paisant tų sprendimų, kuriuos mes priimame, turime pasakyti, kad ES pati savaime yra vertybė, mes turime apsaugoti ir ES ir Šengeną. Ačiū kolegai Gšyp. Dabar pusantros minutės ponė Fajon. Ačiū, pirmininkė. Praėjusį mėnesį lankiausi Turkijos pietričiuose ir ten man paaiškėjo vienas dalykas. Nei ES, nei Turkija vienos negali įveikti pabėgėlių krizės. Ir viena ir kita susiduria su problemomis, o būtent su tuo, kad situacija nekontroliuojama. Reikia parodyti, kad bendradarbiavimas vyksta nuoširdžiai ir kad e, ir e, reikia siekti, kad Turkijai tiekiama parama būtų nukreipta ten, kur jos labiausiai reikia, tai yra maistui, švietimui ir pabėgėlių integravimui į darbo rinką. Turkija taip pat turėtų stiprinti savo kovą su žmonių gabentojais Egėjo jūroje, o pasikeitimas pabėgėliais turi vykti remiantis tarptautiniais principais. Jūs sakėte, kad e, pabėgėlių srautai Balkanų maršrute sustojo. Aš norėčiau, kad taip ir būtų, tačiau Slovenija dabar e, atnaujino sienų kontrolę prie, pasienyje su Kroatija. Taip pat labai svarbu, kad visos Višegrado šalis prisimtų atsakomybę už Šengeno erdvę. E, Turkija yra strateginė partnerė, tačiau jos ateitis priklausys nuo jos daromos pažangos. Tai, kas vyksta su žiniasklaida, yra nepriimtina. E, taip pat nepriimtinas ir smurtas prieš kurdus. E, ne tik ES ir Turkija turi bandyti suvaldyti situaciją, turi prisidėti ir visa tarptautinė bendruomenė. Ačiū. Dėkoju kolegiai Fajon. Dabar viena minutė ponui Marijas. Ačiū pirmininkė. Už vakar įvyko ES ir Turkijos vadovų sustikimas ir e, iš tikrųjų e, ten paaiškėjo visiškas cinizmas. Ir toliau per Graikiją e, tiesis migrantų maršrutai. Į Graikiją jau atvyko šimtai tūkstančių migrantų žmonių. Dabar Graikijai būtina skubiai padėti, būtent mums dabar reikia e, skubios paramos, ponas Dambrovskis. E, Graikija negali būti paversta pabėgėlių e, stovykla. Dabar deramasi su Turkija, bet žmonių kontrabandininkai ir toliau žmonės gabena per viduržėmę jūrą. Pagalvokime ir apie Skopiją, Albaniją, ten sienos buvo užvertos. E, buvo kalbėta apie tai, kad Graikija turi išstoti iš Šengeno, kad reikia e, Dublino 3 reglamento. O matome, kad nors ir vyksta tokios diskusijos, štai ir Albanija užverė savo sienas. Ar jūs primtumėte klausimą iš pono Sanį? Jeigu taip, prašom, pono Sanį. Ačiū, pirmininkė, už suteiktą galimybę pateikti klausimą. Aš norėčiau sureaguoti, ką tik jūsų e, pateiktus komentarus. Jūs minėjote cinizmą ir taip pat sakėte, e, kad e, Turkija tarsi šantažuoja Europos Sąjungą. E, panašu, kad Turkija tai daro, bet ir ES viduje tai vyksta. Pažiūrėkime, ką daro ponas Cameron. Jis prisidengdamas socialinis darbuotojų teisės e, tiesiog šantažuoja visą ES. Ką jūs galite į tai pasakyti, ponas Marijas? Ačiū. Apie poną Cameron aš jau išsamei pasisakiau vakar. Aš paaiškinau, E, ką manau apie sprendimą dėl jungtinės karalystės. Ta sprendimą e, suderino e, visos valstybės narės. Dėl tokio sprendimo nukentės tam tikros kilmės darbuotojai migrantai, kurie dirbs e, e, Junktinė karalystė, neturės jokios, jokių teisių, bet jeigu Britai dirbs Vokietijoje, jie turės visas teisės. Ponas Telička, na, nesupraskite manęs neteisingai, aš matau, kokiu problemu kelia sustarimas su Turkija. Taip pat mm, nesupraskite manęs neteisingai, mes esame partneriai su Turkija ir dėjat partnerių negalime rinktis, net jeigu jie ir e, užgniaučia žiniasklaidą ir taip toliau. Tačiau mes galime vis dėlto paveikti susitarimo turinį ir nemanau, kad su Turkija pasiektas susitarimas nukreips mus tinkamą linkme. Na, viena vertus aš suprantu, kad mes lik ir legalizuojame migraciją, bet nematau, kad mes taip ribotume migraciją. Ir da, to darimas mainais už vizų liberalizavimą, kaipgi tai yra susiję. Aš e, taip pat girdėjau, kad e, bus atidaromi nauji dėrybiniai skyriai su Turkija. E, net ir matant, ką daro Erdoganas. Aš manau, kad mes turime laikyti susitarimo pagal terminus ir numatydami konkrečius veiksmus. Aš norėčiau pamatyti pažangą ir mm, e, re, realią pažangą susijusią su trečiuoju, atsiprašau, ketvirtuoju geležinkeliu paketu. Prašau pažango šioje srityje. Ačiū dabar kolega Hačiui Džordžijų. Ačiū, pirmininkė. Buvo kalbama apie tai, kad e, yra kalbama lik ir apsikeitimą vos nekarstais. Vieni žmonės e, sprendžia kitų žmonių rinkim, e, likimus. Net ir jungtinės tautos pasakė, kad toks susitarimas pažeidžia žmogaus teisės. Kaip yra skiriami milijardai dolerių. E, manau, reiktų skirti milijardus dolerių, kad jungtinės tautos apsaugotų tam tikrus Sirijos miestus. O dabar vyksta tam tikri mainai Turkijos naudai. E, e, nors Turkijoje yra pažeidžiamos žmogaus teisės, sulaikomi asmenys. Na, Mes vakar matėme tam tikrų vaizdų. Ponas Davotoglu įteikė rožę moterims, e, žurnalistėms kovo 8-osios proga tuo metu, kai jo šalyje užgneužiama žiniasklaida. Dabar ponas, ponia Keller vieną minutę. Ačiū. Pirmadienį vykusi vadovų taryba buvo gėdinga taryba tai, ką jūs, tai yra 28 valstybių vadovai, nusprendėte, reiškia tarptautinės Europos pažeidimą ir, kas dar blogiau, humaniškumo principų pažeidimą. Jūs numatote nustumti e, pabėgėlius atgal į Turkiją, iš kur jie gali, Turkija gali jūs, o Turkija gali juos išsiųsti atgal į Siriją arba Iraką. E, jūs nustumėte žmonės, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, jūs darote galą teisėjai prašyti prieglopščio. Aš tikiuosi, kad valstybių vyriausybių vadovai tai supras. Man kyla klausimas, kaip jūs galite naktį miegoti, ramiai miegoti. Labai ačiū, ponė Keller. Toliau pusantros minutės kolega Langrin, prašom. Ačiū, pirmininkė. Mes prieštaraujame e, Turkijos narystiai ES dėl įvairių priežasčių. E, visų pirma, e, pasakysiu tai, kad Turkija net nėra Europoje, tik 3 procentai to šalies teritorijos yra Europoje. Ši šalis turi sieną su Iraku, Iranu, Sirija, patys suprantate, ką tai reiškia. E, tuo labiau, kad Turkija šantažuoja ES tam, kad gautų daugiau pinigų, tam, kad būtų atsisakyta vizų, tam, kad šalis būtų primta į ES. E, viso to reikalauja Turkija mainais už pagalbą, bet nepamirškime, kaip elgesi e, Turkija su kurdais. Pažiūrėkime, kokia yra žiniasklaidos padėtis žodžio laisvė. Mes esame tikrai labai susirūpinę tuo, kad per e, pastaruosius e, metus e, toje šalyje tikrai pastebimas didžiulis islamizmas. E, Turkijos e, BDP sudaro tik tais, e, BVP sudaro tik tais nedidelę dalį mano šalies BVP, bet šios šalies narystė ES būtų finansuojama ir iš mano šalies mokesčių mokėtojų pinigų. Turkija mus šantažuodama pasirinko visiškai neteisingą kryptį. Mums reikia bendradarbiauti su Turkija, tačiau tai turi vykti atviro dialogo pagrindo, ne šantažo pagrindu. Dėkoju ponui Lundgren. Toliau e, ponas Vilimski, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Visų pirma, aš norėčiau išreikšti savo pasipiktinimą dėl to, kad e, Austrijos vyriausybė e, paskelbė pareiškimą, kur yra sveikinami paskutinio vadovų tarybos e, susitikimo rezultatai. E, tai reiškia, kad ir toliau ES duris bus plačiai atvertos, tai reikš, kad ir toliau reikės mokėti milijardus Turkijai, tai reiškia, kad jai gali būti panaikintas vizų režimas, tai reiškia, kad Turkija vis artės prie ES. Ir Aišku, tas e, Austrijos vyriausybės pareiškimas yra e, Austrijos vidinė problema, bet e, pažiūrėkime ar tai, kas vyksta Vokietijoje, kas vyksta visame Europos žemynė. Jeigu Vokietijos kanclerė Merkel nori labiau užjausti e, sirus ar kitus pabėgėlius negu sa, e, savus žmonės, tai e, yra kitas reikalas. Bet ponia Merkel negali priminėti sprendimo viso kontinento vardu. Reikia atmesti vadovų tarybos sustikimo rezultatus. Austrija ir toliau nori kontroliuoti savo sienas. Mes prieštaraujame tam, kad uh, E, e, Turkija taptų ES valstybę narę. E, Austrija tokiu atveju būtinai surenktų referendumą dėl Turkijos narystės. Ačiū toliau pana Sinadinos. Dėkoju, pirmininkė. Dėl vadovų tarybos rezultatų. Tie rezultatai buvo ne tik nuvilintis, tai buvo tikras diplomatinis Vaterlo nepasiekėme nieko. E, Turkija mums e, e, pateikė nežmoniškų reikalavimų, paprašė papildomų 3 milijardų eurų, panaikinti vizų režimą, tam, kad kovotų su žmonių gabentojais, kontrabandininkais. Bet ponios ir ponai, jau kaip ir sakė kiti, E, kolegos, Turkija yra tikra barbarė. E, ji mus tiesiog šantažuoja. Ir su to reikia kovoti, su to nereikia taikstytis. E, negalime pasiduoti tam, ko iš mūsų reikalauja ponas Erdogan. Ačiū ponui Sinadinos. E, ponas Šebatski norėtų pateikti Jums klausimą. Prašom, ponas Džambatski. Ar kažkam nesigirdi vertimo? Ar, ar galima šiuose rūmose tą vieną šalį pavadinti barbarę? Gėda, gėda Europos parlamentui. Na tai dar paaiškės, ponas Džambatski. Ačiū pirmininkė. E, mielas kolega, negi jūs nemanote, kad darybos su Erdoganu e, nebuvo ir komisijos gėda? Ko gero, biurokratai ES biurokratai padarė dar vieną didžiulę klaidą. Jie e, pakvietė milijonus pabėgėlių atvykti pas mus, suprato padarę klaidą, dabar kapituliuoja prieš Erdoganą, nes ES nebegali apsaugoti savo sienų. Man atrodo, kad buvo įvykdyta tikra politinė žmogžudystė. Politinė savižudybė, atsiprašau. Ačiū. Mielas kolega, aš tikrai manau, kad Europa gali apsaugoti e, savo sienas, bet e, yra žaidžiamas tam tikras žaidimas, vyksta darybos tarp ES ir Turkijos. Ačiū, kažkas nori pasisakyti dėl darbo tvarkos. Ačiū, pirmininkė. Sako panas Bitikefer, aš noriu pasakyti štai ką. Turkai buvo netgi išvadinti šunimis. Mes negalime taikstyti su tokiu rasizmu. Mes turime peržiūrėti mūsų darbo protokolą ir e, imtis atitinkamų priemonių. Turi būti padarytos atitinkamos išvados. Ponas Bitikefer, aš jau pažadėjau, kad e, viską išsiaiškinsiu. E, klausiausi pono Džabatski pateikiamą klausimą, tai gal praklausiau, bet viską išsiaiškinsiu. Toliau, pane Grostet. Ačiū pirmininkė, praėjusį pirmadienį taryboje vyko e, vėlgi e, viršūnių susitikimas, kaip ir ankstesni, ir tai, kas buvo sutarta, mums kelia susirūpinimą. Ir žinome, kad 17-18 dieną vyksantis vadovų susitikimas bus labai svarbus, nes mes turėsime rinktis tarp Europos, kurio turėjome 60 metų, ir kitos Europos. Na, E, e, neturime sprendimų migrantų krizė ir kaip visada Turkijos pozicija yra e, dviprasmiška. Ir manau, kad pirmadienį vyko pačios blogiausios dėrybos per ilgą laiką. Europą derasi su Turkija, būdama pasidalijusi, nėra derinamos pozicijos. Ir manau, kad Europa tiesiog puola liūtų į nasrus kiekvie, į kiekvieną viršūnių susitikimą Turkija atvyksta vis su naujų reikalavimų sąrašu. Tai ir dėrybų pagreitinimas, ir vizų panaikinimas. E, be to e, vadovų taryba e, dabar jau nusprendė panaikinti vizas iki birželio pirmos dienos. Bet reikia galvoti ir apie parlamento kompetenciją. Parlamentas turi dalyvauti kaip teisėkros institucija. Yra reikalaujama 3 milijardų eurų, bet e, iš tikrųjų net nebuvo pervesti 3 milijardai spalio pirmą dieną, taip pat kaip yra kontroliuojama, kaip išleidžiami tie 3 milijardai. Ir Taip pat reikėtų pagalvoti, ką reikštų Turkijos stojimas į ES. Mes turime e, galvoti apie realią perspektyvą. Mes norime, kad būtų įmamasi veiksmų, kadangi Europa negali nuolat šalintis e, atsakomybės kitų atžvilgių. Ir e, tačiau turiu pasakyti, kad Europai, Europa yra šantažuojama. Ar atsakysite, ponia Grostet, ar atsakysite į pono Lebreton klausimą. Jeigu taip, suteiksiu žodį ponui Lebreton. Ačiū, ačiū, kad sutikote atsakyti klausimą. Na, aš girdžiu, ką jūs sakote, jūs pasmerkėte tą ES susitarimą su Turkija, jūs e, e, sakėte, kad e, čia yra su, lik sudaroma tokia rinka, mainai, jūs sakėte, kad turi būti pervedami 6 milijardai, tačiau už ką ir kam tai pervedama, tai yra vyriausybei, kuri visiškai negerbė laisvių savo šalyje. Kaip manote, kad mes galėtume paremti ES tokiomis sąlygomis? Ačiū, ponui Lebreton. Galioja tokia taisyklė - 30 sekundžių klausimui ir 30 atsakymui. Na, aš manau, kad Europa e, tiesiog veikia dabar krizės sąlygomis. Ta krizė neturi precedento ir aš vis dėlto e, tikiu ES galimybėmis e, reaguoti, veikti ir prisimti atsakomybę. Much, Mr. President. Mr. I, as I strongly believe there is no solution. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad nėra būdų, kaip išspręsti migracijos krizę, bet nebedarbiant su Turkija. Ir manau, kad tos dalykas daryti buvo pirmadienį yra geri, geras tartis yra. Sąlygos geros. Manau, kad reikia suprasti, jog reikia sumažinti srautus. Ir tai yra svarbiausias dalykas, ir tai yra svarbesnis dalykas negu žmogaus teisės ar tarptautinė teisė. Jeigu nes nepasinaudosime šią, šią galimybę, tai nebus galimybės tuomet susivienyti ir išspręsti šis krizės. Tačiau tai pasakius, reikia taip dar ir pagirti Turkiją už tai, ką ji daro, sutarkydamas labai daug pabėgėlių iš Sirijos ir Irako ir su, už jos įsipareigom priimti dar daugiau. Taip pat labai džiaugiuosi šiuo sprendimu imtis priemonių kovoti su kontrabandininkais, žmonių kontrabandininkais ir sužlugdyti jų veiklos modelį. Toliau, Turkija yra šalis kandidatė, tačiau E, migrantų krizė ir pabėgėlių klausimas turi būti atskiri klausimai, reikia juos atskirai spręsti. Ir čia komisija galbūt per daug atsargiai elgesi. Todėl tai pavyzdžiui, norėčiau nu pasmerkti tai, kaip Turkijos policija neseniai padarė kratą laikraštyje. Ir norėčiau nu raginti Turkiją nesimti jokių veiksmų, kurie galėtų patkenkti e, Sirijos taikai ir taikos daryboms. Taip pat suprantu, kad yra, buvo gėdingo atako prieš Turkijos piliečius, bet prašau tęsti procesą, taikos procesą su, su kurdais. Ačiū. Ačiū. Dėkuoju ponui Boštinaru. Ar primtumėte klausimą nuo pono Komen? Pone Kobenai, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ar sutiksite, kad Europos sienos akivaizdžiai visiškai keuros yra? O ponia Merkel, kanclerė Merkel, paragino visus žmonės iš viso pasaulio tiesiog atvykti į Europą. Ir dabar tai yra didžiulė problema mums visiems. Ir sutarimas su Turkija dėl migracijos yra idiotiškas, tai yra pajoka. Tai yra visiškai nesąmonė. Nes tiesiog keičiamasi vienais migrantais už kitus migrantus. Ačiū, kolegai. Prašau, atsakykite. Bustinaro ponas. Brangus kolega, na ir be populistinių pasisakymų, kuriuos labai dažnai išsako ta salės pusė, tačiau pasakyti, kad pragmatiškai reikia pažiūrėti ir mums reikia skubios sistemos, kaip aps, apginti išorinę Europos Sąjungos sieną. Ne Šengeno sieną, bet Europos išorinę iš, iš sieną. Ir taip pragmatiškai bendrauti su kaimynais ir spręsti pabėgėlių problemą. Populistiniai sprendimai niekada nepasteisins. Ačiū. Dėkoju. Pone Basnaro, toliau. Ponas Kirkov. Pirmininkė komisinary, manau, reikia kalbėti atvirai ir nuoširdžiai. Yra krizė ir negalime čia vėl imtis blogų veiksmų. Praėjusiais metais netinkamas turimas su Turkija, dabar tą darome vėl, kaip sakė panas Kamalas. Draugai turi bendrauti nuo širdžiai, reikia kalbėti ne tik apie tai, ką norime girdėti. Žinoma, visi tokie stebuklingi sprendimai nepasteisina, reikia imtis praktingų veiksmų. 6 milijardų, 6 milijardų klaida vis tik yra didžiulė klaida. Nereikia ieškoti vieno stebuklingo sprendimo, nes galima vietoj tos sprendimo susidurti su didžiulė problema. Reikia reikia desnių sienos apsaugos, greitesnio pabėgėlių prašymų tvarkymo. Tai yra būtina šioje krizėje. Ačiū. Dėkoju, ponė Kirkov. Ar primsite klausimą iš ponės Jekonsari? Ponė Jekonsari, prašau. Mikro. Kalba neįsijungus mikrofoną, ponė Pralmatų nariai puheenvuorosta. Minusta te puhutte aivan oikein. Ačiū. Manau, kad jūs labai gerai pastebėjote, kad nebus paprastų sprendimų ir kad reikia saugoti išorinės sienas. Tačiau ar tai, apie tai kalbame sutarime su Turkija? Mes ten bandom išvengti paties blogiausios scenarijaus, tai yra kontrabandos. Ir tuo būdu bandome čia bent jau vienybę užsitikrinti prie priešinių sienų. Galbūt čia yra esminis dalykas. Pone Kirkovai, prašau. Na, nesusitikinęs, ar tai yra esminis dalykas, ar tai yra šis. Manau, kad visas šitas užmanimas yra per daug skubus ir per mažai apgalvotas. Manau, kad reikia labai susikaupti, atidžiai pagalvoti, nepaisant, kad krizė yra, reikia apsatyti komisijos pasiūlymus ir reikia leisti nacionalinės vyriausybėms uh, gerinti situaciją kitais būdais. Ačiū. Dėkoju ponui Kirkofui. Toliau minutė poniai Desanės. Ačiū pirmininkė. Na, normalu yra kalbėti su Turkija, tačiau tiesiog nepadoru jai perduoti sienų valdymą, prieglopšio teisų valdymą, žadant jai e, pagreitintą stojimą e, jeigu Europa nori egzistuoti, ji turi prisimti savo atsakomybę, turi priimti pabėgėlius ir negali palikti Graikijos vienos pirmosiose linijose. Prieglopšio prašymus reikia nagrinėti, jeigu jie pateikiami jos teritorijoje. Ir taip pat reikia numatyti e, tinkamus readmisijos mechanizmus. Taip pat reikia e, įsteigti biurą, kurį valdytų ES prieimimo e, šalyse, kur būtų priimami prieglopšio prašymai, jie nagrinėjami. Taip pat reikia e, stengtis išardyti nusikalstamus žmonių gabentojų tinkslus ir taip pat tinkamai e, saugoti e, sienas, įsteigiant pakrančių ir sienų apsaugos tarnybas. Ačiū. Frau Kollegin Desanes, gestatten Sie eine Frage von Herrn Kollegen von Tulis? Herr Kollege, bitte. Dėkoju. Dėkoju, pono Tulis klausimas. Pana Tulės. Ačiū. Na, iš tikrųjų, mes neturime. E, kaip yra su tom šalim, kurios neturi sausumos sienų su Šengeno sutartimis? Ar jūs manote, kad Graikija turi pasitraukti iš Šengeno erdvės, kad žmonės netektų motivacijos atvykti į Graikiją ir gauti dokumentų? E, kolega, na, mano E, požiūris visiškai priešingas jūsiškiam. Graikija yra e, Šengeno erdvės nariai ir mes turime būti solidarūs su Graikija kiekvieną minutę, kiekvieną akimirką, o to mes nedarėme pastaraisiais metais ir e, mėnesiais. Ir tai yra, Graikijos siena yra mūsų ES išorės siena ir mes dabar Graikiją turime paremti labiau nei bet kada anksčiau. Labai ačiū, ponė Sarnės, Toliau ponas Urban Krespo, vieną minutę. Ačiū ponios ir ponai. Susitarimas nurodo, kad bus perkelta, išsiųsti atgal žmonės, net jeigu jie turi, turėtų teisę prieglopsti, ir jie bus perkelti prieš, jiems sutikėt galimybę paprašyti prieglopščio. Tai yra neteisinga sistema, tai yra taip pat amorali sistema. Ir ji pažydžia tarptautinius teisės aktus ir Europos teisę. Kaip jau vakar čia sakė komisijos narys, Europa perkelia problemas ir, kaip buvo pasakyta, Europa net perkelia savo sienų valdymą į kitas šalis. Ir prašo, kad Turkijos vyriausybė tai darytų už mus. Negalima jokių žmonių gražinti į šalis, kur gali būti pažeidžiamos jų žmogaus teisės. O Turkija nėra saugi šalis ir šis sustarimas leistų teisiškai padės, e, leis ES prisidėti prie Turkijos veiksmų, kuriais pažinėti mažumų teisės, spaudos teisę ir taip toliau. Taip pat nepamirškime ir Kurdistano bombardavimo. Mes tampame bendrininkas šios sutartimi. Jeigu norime stabdyti nusikaltelius, reikia atverti saugius kanalius, kaip patekti į Europą. Nes kitaip mūsų rankos taip pat bus kruvinos. Ačiū toliau kolegė Liūnačiak, prašom. Ačiū pirmininkė, ponės ir ponai. Šis vadovų susitikimas parodė, kad trūksta solidarumo, o taip pat trūksta ir bendros atsakomybės už tuos vyrus, moteris ir vaikus, kurie bėga nuo karo ir bombų, kurie ieško prieglopšio pas mus bet ES jos atiduoda vis labiau e, autoritariniu tampančiam e, Turkijos režimui. Tokiu būdu mes jos atitoliname nuo europinių vertybių, nors būtent europinėmis vertybėmis turėtų vadovautis ES valstybės narės. Ir dėja, mano šalis Austrija yra viena iš tokių šalių. Aš e, esu labai laiminga dėl to, kad vakar keturios proeuropietiškai nusiteikusios Austrijos partijos pareiškia, kad reikia veik, e, elgtis vieningai, negalima elgtis, e, imtis veiksmų atskirai. E, sienos neišspręs problemos, jos tik dar labiau padidins kančias. Ne tik įdomeni E, e, e, nuotraukos mus turėtų sukrėsti, mus turėtų sukrėsti visų žmonių kančios, joms turėtumėm padėti. Ačiū toliau, panas Paksas. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Daugelis lik ir džiaugiasi pirmadienio sustarimu su Turkija. Man tas džiaugsmas gana keistai atrodo. Vis bandau suprasti, ar čia Turkija už 6 milijardus eurų bevizį režimą su europos sąjungos valstybėmis nusipirko o gal jau ir narystę. ar tai reiškia kad turkija taps europos sąjungos nare kartu su savo problemomis ir su sugrąžintais migrantais? o gal tai reiškia kad iš septyniasdešimt penki milijonų turkų nemaža dalis pajudės į europos sąjungą ir čionai pasiliks? o gal mes pasidavę tokiam šantažui tikimės kad turkija išspręs problemas kurias privalome spręsti patys? gerbiamieji demokratija neturi nieko bendro su keliaklupsčiavimu ir pataikavimu. pagarba žmogaus teisėms pirmiausia yra pagarba savo valstybių piliečių teisėms bei laisvėms per amžius puoselėtom vertybėm ir tradicijom. draudimai puošti kalėdų eglutę ar valgyti kiaulienos dešreles informacijos apie imigrantų nusikalstamumo slėpimas ir žiniasklaidos nutylėjimai apie jų veiksmus ko tokiais dalykais yra siekiama? ar tokia yra europos demokratija jeigu ją dar galima taip vadinti? o gal ji verčiama tik kilimėliu po pasaulio galingųjų kojomis einant įtvirtinti susitarimų kurių nieks nesilaiko? ci sono richieste di blue card. E, yra prašoma pateikti klausimą pagal e, e, Milinosios kortelės procedūrą, bet dar yra daugiau kaip 50 parlamento narių, kurie norėtų pasisakyti, taigi būtų labai sunku suteikti galimybę pateikti klausimą pagal Milinosios kortelės procedūrą. Pirmą valandą turėtų prasidėti balsavimas. Ponas Saran. Prašom, bet prašau kalbėti trumpai. Prašom. Oui, merci, Ačiū pirmininkė kolegos. Na, viskas aišku. Čia lik ir kalbame apie aukcioną 3 milijardai eurų, vizos. Ar nemanote, kad Europa dabar yra labai silpna, kad ES labai silpnas pozicijas užima dėrybose su Turkija? aš manau kad europa nuo kalbų turėtų europos sąjunga nuo kalbų turėtų pereiti prie darbų ir paminėčiau tiktai du punktus tai yra išorinių sienų apsauga ir dėti visas pastangas kad konflikto židiniai karai apie europos sąjungą silpnėtų arba visai jų nebeliktų. pasaulis turi gerų pavyzdžių turi australijos pavyzdį kaip australija susitvarkė su migrantų srautais. eikime tais keliais neišradinėkime dviračio iš naujo. Presidente, signor komisario. Ponas Borgėzijo, ačiū pirmininkė. Buvo padaryta didžiulių klaidų e, iš Vokietijos pusės antveriant ES sienas, tai tiesiog net nepadaru e, atverti duris, atsiduoti Erdogano režimui. Ką tai reiškia? Erdogan, Erda, Erdoganas dabar mus tiesiog e, šantažuoja. E, kolega iš Graikijos apie tai labai vaizdžiai kalbėjo, naudodamas žodžius, kurie e, e, galbūt kiek įžeidė Turkiją. Tačiau Turkija iš tikrųjų vykdo agresyvę politiką, ji tiesiog šantažuoja Europą. Tikrai suprantu tai, ką pasakė kolega iš Graikijos. E, Turkija mus šantažuoja. Iš pradžių buvo prašyta netgi 20 milijardų eurų. Galbūt paskui e, ta suma bus sumažinta iki 12-10 milijardų eurų. Bet mes sustikėme 3 milijardus eurų ir ką jie davė, nieko jie nedavė. E, laivai su migrantais ir toliau atvyksta. Kodėl mes turėtumėm dovanoti tuos pinigus Turkijai? E, tam, kad ji pasilaikytų savo vargšus pabėgėlius, e, e, jos laikytų žeminančiomis sąlygomis. Jie gyvena ne tik skurdžiai, bet neturi elementarių hygienos sąlygų. Ar toks tinkamas sprendimas? Tam prieštarauju iš principo. Dėl tokios migrant, tų krizės sprendimo tenka tiesiog e, gėdytis, ką apie tai e, pagalvotų ES steigėjai ir kuriejai. Tai yra tikra gėda. Ačiū. Toliau e, kolega Papadakis. Ačiū. ES ir Turkijos vadovų susitikimo rezultatai yra e, tikra provokacija. Pasižiūrėkime, tūkstančiai migrantų vis dar gyvena Graikijoje, dabar uždaromos sienos, pabėgėliai tiesiog persekiojami, nors jie bėga nuo imperialistinių karų, kuriuos pakurstė ir ES ir NATO. Pabėgėliai tapo sandorių tarp kitų šalių aukomis. Na, o Turkija. E, dabar deramasi su Turkija, bet Turkija net nepripažįsta ES suverenių sienų. E, yra Šengeno, Dublino susitarimai, bet ar jų laikomasi? Panašu, kad ir ES ir NATO e, dabar tiesiog visiškai nevykdo savo funkcijų. Pone Del Castillo. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegos. Ačiū pasakyti, kad sprendžiančias problemas, tai reikia paminėti dar keletą kitų dalykų. Pirmiausia, turime savo principus, kurių turime nepamiršti. Pirmiausias principas yra tai, kad vienintelis būdas spręsti tokias situacijas, tai yra veikti bendrai, kartu. Ir dėl to reikia stiprinti ES labiau negu bet kada anksčiau. Antra, tokiuose situacijose, ko mums dar reikia, tai reikia regioninių alijansų, tai yra būtina. Reikia ir su Turkija, ir su Šiaurės Afrikos šalimis. Nepaisant to, kad mes su jomis dėl daug ko nesutarime, tačiau reikia alijansų. Reikia sutarimų. Tai yra visiškai būtent dalykas, sprendžia tokias problemas. Dėl to mums reikia sutarimų ir su Turkija. Trečias dalykas. Svarbu numatyti tokius mechanizmus, kad bet kokia parama, kuri bus skiriama pabėgėliams, iš tikrųjų atitektų pabėgėliams. Nenorime, kad ta parama kur nors pasimestų pakeliui. Ketvirtas dalykas teisės su to, ką prieš tai sakiau, dar labiau negu kad anksčiau mums reikia stiprinti Europos ekonomiką. Tai yra visiškai būtina, nes tai yra esminis dalykas, norint spręsti iššūkius, kurie mums kyla, neužtikrintumą spręsti, reikia stiprinti mūsų bendrąją rinką. Tai yra visiškai būtinas dalykas. Ir taip pat reikia stiprinti laisvės minims laisvai judėti. Kalbame ne tik apie prekių ir paslaugų laisvėdėjimą, taip pat svarbu laisvas yra asmenų judėjimas bendroje rinkoje. Jeigu to nebus, tai tuomet bendroji rinka ir ES bus silpnesnės. Taigi turime priimti komisijos gairės dėl Šengeno zonos. Šengeno zona turi pilnai veikti iki šiuktų metų galo veikti gerai. Ačiū. Pone Rodrygės. Ačiū. Reikia mąstyti plačiau jei norime išvengti ES strateginės, politinės ir moralinės nesėkmės. Žinoma, reikia numatyti saugių koridorių iš kilmės šalių per tranzitinės šalis pabėgėliams. Tai būtina yra. Tačiau taip pat reikia ir perimti situacijos kontrolę. Sukurti savo atsakymą. Tai reiškia, kad reikės, reikia sukurti tikrą europinę sieną, Čia kalbu ne tik ne apie šiandieną, bet čia nekalbu apie e, spigliuotas vilas. Ne, reikia modernios infrastruktūros, kur teiktų geras paslaugas, dalis paslaugomis su pasienio apsauga ir reikia užtikrinti, kad pabėgėliai būtų priimami oriai. Taip pat reikia organizuoti perkelimą Europos Sąjungos viduje ir integraciją. Tai mūsų prioritetas, jeigu norime perimti situacijos kontrolę. Ir tai turi būti valdoma kaip didelis strateginis investavimo projektas, nes čia turime reikalą su pamatiniais gyvybiniais Europos interesais. Ir tokios investicijos turėtų sukurti labai daug e, naujų darbo vietų europiečiams. Čia matau sąryšius, nes e, pabėgėlių krizės sprendimas gali taip pat ir padėti geresnį, skurti geresnį atsigavimą Europai. Dėl to dedu viltis Nėlandų pirmininkavimą bei komisiją kad jie sukurtų ambicingesnį sprendimą per artimiausią Europos vadovų tarybą. Ačiū. Dėkuoju, ponas Vandalin. Eh, Pirmininkė, kaip sakė daktaras Faustas, mes Europoje dabar parsiduodame Turkijai. Matėme, kaip e, Turkijos vyriausybė panaudojo smurtą, uždarydama Zaman laikraštį, tai nestebina, nes būtent šioje šalyje daugiausia žurnalistų patenka į kalėjimus, bet aš stebiuosi, kad mūsų valstybių ir vyriausybių vadovai tiesiog pasiduoda Turkijai. 1632 e, metais viena buvo apgulta, dab apsupta. Dabar Turkija gauna ir supaprastintą visų režimą, bet e, Turkijoje yra paminamos įvairios teisės. Taigi nustokime bendrauti su Turkijos sultonu ir stabdykime Turkijos stojimą. Pone Vandalin, jums iškelta melinoji kortelė, ar atsakysite? Ponas Bonanna, prašom, aš pateiksiu trumpą klausimą. Noriu pasiteirauti, jeigu e, e, kolega galėtų priimti sprendimą per kitą vadovų tarybą, tai kokių veiksmų jūs imtumėtės? Koks būtų jūsų pagrindinis veiksmas, kovojant su visomis tomis blogybėmis, kuria, kurias ką tik išvardijote? Na, du dalykai. Neturi būti siejamas šis paketas ir Turkijos stojimas, tai turi būti visiškai atskiri klausimai. Antra, ketiname Turkijai skirti didelę sumą pinigų, tačiau kur tie pinigai nukeliaus ir kas patikrins, ar jie tinkamai išleidžiami. Aš daug e, mėliau matyčiau, kaip Europą Europos atstovai keliauja į Turkiją, stato ten centrus, neturėtume leisti e, Turkijos vyriausybei įsidėti tos pinigus į kišenę. Trečia, mes turime parodyti solidarumą Graikijai, turime pasiekti, kad ten veiktų migracijos valdymo centrai, kad veiktų prieimimo centrai. Taigi trys dalykai. Ačiū. Dabar ponia Pagaca Suntula. Ačiū pirmininkė. Prieš porą minučių viena parlamento narė e, sakė, kad norėtų būti tikra, kad Europa sugebės nu, išbristi iš krizės. Na, nežinau, e, kalb, kalbame apie pabėgėlių masinį išsiuntimą ir manau, kad tai yra didelė klaida, o parlamente mes nieko negalime padaryti. Solidarumas, kuris vienijo mus kaip europiečius, sužlugdytas. Iš tikrųjų nieko nevyksta. Vyrauja panika, e, žmonės paliekami likimo valiai pasaulyje ir manau, kad dėl to reikėtų pradėti bijoti dėl ateities. Aš nemanau, kad mes turime likti nuo šalyje ir stebėti mūsų planetos problemas. Nemanau, kad tas susitarimas atgrasys žmonės nuo kelionių jūrą. Na, žmonės turi teisę prašyti prieglopščio, mes dabar užkirsime tam kelią po keletą mėnesių trukusių pažadų. Iš tikrųjų, išgyvename tamsius laikus, mūsų šalis neįvykdė įsipareigojimų dėl pabėgėlių perkelimų, dėl finansavimo, o mes dabar kalbame apie įsipareigojimą Turkijai. Na, Nemanau, kad e, tie pinigai padės ir susitarimas nepriimtinas. Nepriimtina tai, ką daro taryba ir komisija. Dabar ponas Papadimulis. Ačiū. Daug buvo kalbėta apie e, tokius mainus su e, Turkijos vyriausybė, bet iš tikrųjų vyriausy, mūsų vyriausybės nesugeba įgyvendinti tų sprendimų, kurie buvo priimti rugsėjo mėnesį, kai buvo ieškoma europinio krizės sprendimo. E, komisija pateikė pasiūlymą, e, parlamentas jį patvirtino. Mano šalis, Graikija, gali tapti milžiniška migrantų stovykla. E, Įdomenėje yra iš tikrųjų Europos gėda. Mes turime pripažinti, kad sprendimo, krizės sprendimo negali būti be Graikijos, taip pat negali būti įmamasi priemonių prieš Graikiją. Turime dabar atidaryti Balkanų maršrutą migrantams. Tai turime daryti dabar, o ne tada, kai bus patogu. Ir Taip pat manau, kad valstybėms narėms turi būti taikomos tos sankcijos, kurios numatytos sutarties 7 straipsnėje. E, Graikija yra Šengeno susitarimo dalyvė, ji e, saugo sienas, turi saugoti sienas ir čia reikėtų daugiau Europos solidarumo, o ne kažkokių bausmių. Mus jau išvargino žodžiai, mes norime, kad apie solidarumą būtų ne kalbama, o kad būtų įmamasi veiksmų. Dabar kolega Valero. Er Ačiū. Iš tikrųjų, daug kas jau buvo pasakyta. Aš atsižvelgiu į tai, kad šioje salėje nuskambėjo daug kritikos. Ta kritika girdėjosi iš žaliųjų frakcijos ir daugelio kitų. Ir aš tikiuosi, kad taryba ir komisija atsižvelgs į tai. Man kyla klausimas, kaip jūs sprendžiate šį klausimą. Jūs iš tikrųjų parsiduodate, jūs parduodate pagrindinės Europos vertybės ir netgi e, siūlote pažeisti e, Ženevos sutartį, organizuodami pabėgėlių mainus sirai prieš sirus. Kas yra tie pabėgėliai, kurie bus išsiunčiami, o kurie, kuriems bus leista atvykti? Kaip mes atliksime atranką? nepažeisdami prieglopšio teisės reglamentuojančių taisyklių, taip pat kaip mes išlaikysime prieglopšio taisyklės taikomas kitų tautybių žmonėms. Išgirdau daugybę klausimų, bet man atrodo, kad atsakymų tuos klausimus dar neišgirdau. Pasiūlymas yra blogas ir labai tikiuosi, kad jis galiausiai bus atmestas, nes Europoje reikia solidarumo, reikia atsakomybės, tikrai neturime organizuoti kažkokių mainų su kaiminėmis šalimis. Turkija nėra saugi šalis, nėra ta saugia šalis, į kurią mes galime siūsti pabėgėlius. Ačiū, ponas Anemans. Kolegos. Mm, ES ideologijoje humanitarinės problemos, e, pabėgėlių problemos tikrai nėra susijusios su uh, migracija. Jūs vadovaujatės tokia ideologinė schema, pagal kurią deratės su Turkija ir tai tą susitarimą, pasiektą susitarimą siejate su tokiais dalykais kaip vizos. 80 milijonų turkų. Jūs taip pat kalbate apie stojimo dėrybų, dėrybinius skyrius. Taip O kaip yra su pinigais, kurie skirti Turkijai 3 milijardai, plus 3 yra 6 milijardai? Liberalų frakcijos pirmininkas kalbėjo apie problemos perkelimą kitur. Jis tai minėjo, o jūs supainiojote savo vertybės ir atsidūrėte tokioje padėtyje, kai šantažas tapo norma ši ES sienų politika tampa tikrų košmaru ir mes tiesiog dabar matome žmonių baimę ir pyktį. Tai yra ne ES, tai yra Europos nesąjunga. Turime bandyti įveikti tą pyktį, juk mes esame tų žmonių balsai, mes esame naujieji, priorite, e, naujieji patriotai. Pone Gardinį. Nel 2000... Ačiū, pirmininkė. 2015 metais daugiau kaip milijonas asmenų e, atvyko e, į ES, o daugiau kaip 3000 tų migrantų žuvo viduržėme jūroje, e, Gibraltaro sąsiaurėje ar Egėjo jūroje. Ir panašu, kad mes dabar žengėme žingsnį atgal, nors migrantų srautai vis stiprėja. Ir Deja, tų įvykių, dėl kurių migrantai palieka savo šalį, vis gausėja. Kol kas dar nežinome pasiekto sustarimo rezultatų. Viskas aiškiau bus po kovo 17-18 dienos, bet tikrai nepatinka tai, ką išgirdau šiandien. 28 valstybės narės laikosi labai skirtingų pozicijų, bet mums būtina žengti skubų žingsnį. Mes e, anksčiau galvojame, kad Turkija yra kitokia, ta šalis siekia modernizacijos, nu dabar sustūrėme su visai kitokia šalimi, bet manau, kad tam tikrų klaidų padarėme ir mes patys bendraudami su Turkija. Leiskite pasakyti dar vieną dalyką, dėl ko beje labai apgailę stauju. Jau kurį laiką kalbama vien tik tais apie Egėjo jūrą, yra sustarimas tarp Frontex ir NATO dėl patruliavimo e, Egejo jūroje, bet kodėl nekalbama apie Viduržėmio jūros centrą? Per Viduržėmio jūros centrinę dalį atvyksta daug migrantų iš Libijos, iš Tuniso. E, būtent tuo maršrutu e, atgabenama daug migrantų, tarp jų yra įsimaišę ir nemažai teroristų. Taigi mums reikia tinkamos e, trumpalaikės politikos. Taip pat mes turime suformuoti bendrą ilgalaikę viziją. Esu įstikinusi, kad tik taip mes galime sudaryti e, sustarimą, kuris nebūtų panašus į šantažą. Pone Gardinį yra e, pakelta melinoji kortelė. Ar atsakysite į klausimą? Ponas Pidėjos, prašom. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju, kad priemėte klausimą iš manęs. ES padarė tam tikrų nuolaidų su to susijusiu ir su Graikija. Bet e, kaip Jūs manote, ar buvo galima padaryti dar kažką kitą? Kaip buvo galima reaguoti tokioje situacijoje? Pane Gardinė. Ačiū. Galbūt nelabai gerai supratau jūsų klausimą, bet norėčiau pakartoti tai, ką jau sakiau anksčiau. Mes turime rasti e, galimybių būti Europos Sąjunga. E, valstybės narės nebegali vadovautis nacionalistinę logiką. Mums reikia tokio sprendimo, kuris atneštų veiksmingų pasiekmių. Reikia kovoti dabar su vairiais iššūkiais, reikia sprendimo, kuris padėtų įveikti visus tos iššūkius. Nežinau, ar atsakiau jūsų klausimą. Ponas Vaidenholzer, ačiū pirmininkė. Mes dabar kalbame apie labai tik, tikrai apie labai sudėtingą situaciją ir nežinau, koks čia galėtų būti galtinis atsakymas. Taip, iš tikrųjų yra būtina ir toliau kalbėti su Turkija, ji yra mūsų kaiminė ir be galo svarbi kaiminė. Uh, Kaimynų neįmanoma pasirinkti, bet yra išmintinga palaikyti gerus ryšius su kaimynais. E, pagarba, garbė, patikimumas, pasitikėjimas tai yra būtina. Tačiau dar yra neiš, daug neišspręstų klausimų. Pavyzdžiui, E, teisės e, viršenybę Turkijoje, ar Turkija tikrai rimtai kovoja su korupcija ar organizuotų nusikalstamumu, ar ji gerbia žmogaus teisės, žiniasklaidos laisvę, žodžio laisvę, ar mūsų kaiminė Turkija e, yra pasirengusi spręsti su graikais ir su kurdais susijusius klausimus. Kol kas mes dar negavome tenkinančių atsakymų. Taip, mes turime bendradarbiauti su mūsų kaimynais tai, atitink, tai turėtų atitikti ir Graikijos raz, e, interesus, nes kitaip grėstų tikra humanitarinė krizė. Tačiau mes turime vadovautis ir tarptautinę teisę. Ir e, tikrai negalime e, veikti įneršio pagauti. Dėkoju toliau kolega Barekov. Na, iš tikrųjų, Šis susitarimas su Turkija yra savižudybė, tai yra labai blogas susitarimas, nes mes meluojame Turkijai, mes sakome Turkijai, kad priimsime ją į Europos Sąjungą, o Turkija sako, kad priims mūsų pabėgėlius. Turkija yra Azijoje, ji nepriklauso Europai, islamas nėra susijęs, niekaip susijęs su Europos kultūra ir tradicijomis. Ir aš pats savęs klausiu, kodėl Niekas Turkijos ministrui pirmininkui nepasakė, kad išpoliai prieš žurnalistus yra išpoliai mm, prieš žmoniją. Tokių dalykų mes matome tokiuose pusiau totalitarnėse valstybėse kaip Bulgarija ir Vengrija. Erdoganas yra islamo valstybės e, problemų kūrėjas. Jis sukūrė tas problemas, o dabar jį žiūrima kaip į gelbėtoją. Tai kainuos daug pinigų ir mes iš tikrųjų negi nesaugome savo išorės sienų, mes mokame banditams šiuo atveju ir jie tik sužlugdys mūsų demokratiją. Ačiū pirmininkė. Kaip dauguma Europos piliečių, kaip Europos piliečių dauguma, niekada nepasisakiau už Turkijos stojimą. Ir dėl to man nerima kelia, kaip skubotai buvo nuspręsta leisti turkoms nuo birželio pirmos dienos e, be vizų atvykti į Europos Sąjungą. Ir manau, kad ponas Erdoganas serga megalomaniją ir jo vykdomi brutalus išpoliai yra nepriimtini. Ir tas susitarimas e, su Turkija, kuris yra pasiektas, manau, kelia didelių juridinių sunkumų, tačiau e, dabartinėmis aplinkybėmis vis dėlto e, Turkija iš tikrųjų veikia kaip e, šantažuotojo, ne, ne tikra partnerė. Tačiau aš manau, kad dabar reikia dviejų dalykų. ES yra atsidūrusi labai tokioje silpnoje padėtyje ir jeigu mes uždarysime vieną maršrutą, tai manau, migrantai vietoj Graikijos e, atvyks į per Šiaurės Afriką, iš Šiaurės Afrikos ir kalė džiunglės, kalė stovykla ir toliau gyvuos. Ponas, ponės Pinėlį. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau priminti kai kurios žodžius, kurias neseniai ištarė tarybos pirmininkas Tusk. Jis kovo trečią dieną pareiškė, ne, nevažiuokite į Europą jūsų kančios bereikalo, tarsi jie galėtų pasirinkti. Ir taip pat jis vakar pasakė, uh, jau e, atėjo e, pabaiga nelegaliai migracijai Europoje. Tai netiesa ir e, Tusk tai žino. 98 procentai migrantų atvykstančių į Graikiją bėgs, bėga nuo karo, o jūs norite juos išstumti atgal į Turkiją. Jungtinės tautos, Amnesty International e, mus kaltina tuo, kad mes nesilaikome negražinamumo principo. Pažiūrėkime, kas vyksta Kurdistane, kaip elgesi Turkija. E, pažiūrėkime, e, ką daro Erdogan su Sirijos kurdais. Ką tiems pabėgėliams daryti? Jie ieškos dar pavojingesnių kelių. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju toliau kolegės Argentinį. Dėkoju, pirmininkė. Ministrė. Turbūt e, gana keista, jūs e, anksčiau buvote čia, o dabar ten Ir jeigu būtumėte sėdėję čia, mūsų pusėje būtumėte ploję dėl to, ką pasakė ponas Ferhofstad, dėl to, kad šitas planas yra gėdingas ir kad atsiras tiesiog nauji kontrabandos keliai. Dabar yra naujas lyderis Mark Rutter, Niderlandų ministras pirmininkas. Jis taip pat, jis taip pat uh, E, kelia viltis sakydamas, kad migracijos rautai išnyks. Noriu paklausti, ar jūs rūpinsitės pabėgėlių saugumu, ar tiesiog norite jų neįsileisti? Kitas klausimas. Turkija. Jie yra susiję su Sirija. Ar tai taip pat nulems tai, kad papildomi žmonės atvyks per Egėjo jūrą, užuot atvykę lėktuvais. Ačiū toliau ponas Royal. Pane pirmininkė, ponios ir ponai, viena iš ankstinė pastaba. Tikrai visiškai neturiu nieko prieš kalbėti apie pažeidimus dėl žmogaus teisių e, Turkijoje ir apie tai ir apie jų taisymą, tų pažeidimų taisymą kaip sąlyga Turkijai tapti ES nare. Tačiau šiandieną girdžiu daugybę neteisingų dalykų. Mes kalbėjome apie Vengriją ir apie mm, muitus, apie tai, kad mm, Merkel galbūt per humanišką politiką vykdo, apie įvairiausius dalykus. Daug kas kritikuojama. Nors man regis, kad kaip tik šis modelis, apie kurį dabar kalbame, yra tas, kuris galėtų mus vesti į priekį, užtikrintų pabėgėliams e, saugę prieigą, atskirtumėm tuos pabėgėlius, kuriems tikrai reikia apsaugos, būtent taip yra suformuluota, ir mes būtumėm teisingame kelyje pagaliau pažaboti e, žmonių gabentojų veiklą šimtaprocentinio sprendimo nėra ir nebus, Tačiau jeigu jau kalbame štai apie tokius dalykus, kurie yra suminėti galimam susitarime, reikia padėkoti tiems žmonėms, kurie dirbo komisijoje, taryboje sunkiai ties tomis formuluotėmis, nes ir tas tarybos e, sustikimas parodė tam tikrą bendrumą. Mes juk nuolat kritikuojame, kad ten tik egoistai sėdi, negali tarpusavį sustarti. Dabar štai išaušo tą valandą, jie susitarė. Dar net nėra visiškai iki galo viskas suformuluota, aišku, ir dėl vizų režimo man irgi kyla klausimų. Tačiau man atrodo, kad čia yra daugiau vilties, daugiau galimybių negu, negu kad bet kur kitur. Ir dėl to dėkojame ir tarybos, ir komisijos atstovams visiems. Kiek buvo investuota laiko apskritai į tokio sprendimo paieškas. Taigi tai yra tikrai pirmas teisingas, jau seniai lauktas žingsnis ir dėl to aš esu optimistiškai nusiteikęs, nežiūrint visų tų problemų, kurios Turkijoje tikrai egzistuoja ir jos išliks. Tačiau m, mm, negalima daryti vieną, o, o kitą tada visiškai pamiršti. Errol, there are three blue cards for you. Pone Rol, yra trys jums mėlynosios kortelės, šiandieną jūs tikrai populiarus. Mr. Roflin, then Mr. Franzulika, then Mr. Ponas Roflin, paskui ponė Franzulika, tada ponė Grapinė. Mr. Franzulika, please. Pone, ponas Franzulika. Dėkoju, pirmininkė. Kolega, šis susitarimas su Turkija, mano nuomonė, turi tiek gerų pusių, tiek nelabai gerų pusių. Mes, kaip žinia, ir sumokėsime 6 milijardus paimtus iš ES mokesčių mokėtojų kišenių. Negirdite? Ar girdite, ką sakau? Ir turbūt taip pat žinote, kad kontrabandininkai ir kiti ras kitų būdų e, įvežti migrantus į Europą. Paskutiniu momentu Europai galbūt e, reikia atitinkamos institucijos, kad ji rūpintųsi ir saugotų Europos išorinės sienas. Dabar, pon, ponė Roil, atsakykite. Ne, išklausys pirmą. Dar vieno klausėjau. Dėkoju, pirmininkė. Kolega, jūs sakėte, kad džiaugiatės tuo, ką daro komisija, tačiau aš norėčiau priminti jums nuomonių apklausą, kurios rezultatai parodė, kad 52 procentai europiečių nesupranta Europos politikos. Kokia jūsų galva yra kryptis, kurią turėtume pasirinkti ir, ir kaip elgtis šioje situacijoje? Aš sakiau, kad tai yra pažanga, žingsnis pirmin, nesakiau, kad viską išsprendžia. E, be to numatyti tam tikri terminai ir pasakyta, jog pabėgėlių strautai bus struktūrizuojami, organizuojami visiškai kitaip ir bus pažabota nelegalių gabentojų veikla, bus užkirstas kelias tam, kad žmonės apskritai ryštusi lipti į tuos varganus laivelius ir, ir plaukti jūrą pas mus. O uždaryti sienas padidinti muitus be proto, visa tai yra kaip tik klaidos ir būtent jas reikėtų vertinti kaip absoliučią nepažangą. Toliau ponas Flanagan. Ponas Royal sako, kad e, susitarimas nėra tobulas. Aišku, niekas nėra tobula ir labai sunku pasiekti tobulybės. Tačiau E, siūlyti e, užsiimti reikalais su e, šalies lyderiu, kurisai atsiliepia teigiamai apie Adolfo Hitlerio valdymo formą. Na, nežinau, aišku, tobulybę siekti nedėra, bet iš tikrųjų reikėtų laikytis aukštesnių standartų, už, turint reikalų su tokiu žmogumi. Taip, man tai taip pat nepatinka, tačiau kartais turi tiesiog ieškoti kokio nors būdų ir kelių. Ar mum elgtis taip kaip iki šiol, tiesiog leisti tiems pabėgėliams lipti į, į laivus ir, ir pražūti jūroje? Ne. Mūsų e, darbas yra tiesiog pagelbėti ir kartais e, tai reikia daryti laikant užantyje kumštį. Ponas Fleckenstein. Pone pirmininkė, mėly kolegos, pone Roilė, aš iš dalies su jumis sutinku su tuo, ką pasakėte. Ir man pirmą kartą e, sužybo viltis, kai pagaliau e, matau, kad pono Tusko diriguojami 28 muzikantai negroja kiekvienas taip, kaip nori, o vis dėlto susidernę tarpusavyje. Aišku, ir kritika yra pagrista bet reikia būti ir pragmatiškiems. Ir visgi matyti tam tikrų apčiopiamų bendrų taškų su Turkija. Tik tikiuosi, kad ir galimo įstojimo klausimas bus labiau išspręstas, kad suprasime, kas vyksta, kad žinosime, kas už ką gaus pinigų, kaip jie bus panaudojami ir kaip bus vykdoma prieimimo procedūra, prieglapšio steikimo procedūra. Turime kritiškai nusiteikusiai žiniasklaidai aiškiai pasakyti, kas vyksta ir turime gražinti, pavyzdžiui, turtą atimtą iš pabėgėlių jų e, savininkams kuo, greičiau, kuo greičiau. Turime stengtis kad būtų dirbama didesnės visų laisvės labui ir dėl to sutinku, tačiau 23 ir 24 skyriai yra būtinai, e, yra būtini ir jeigu jų nematysiu, e, pradedant dėrybas, tuomet tikrai nėra, ne, nesutikėkite mano pritarimo. Ačiū toliau, ponas Kiolmet. Dėkoju, ponė pirmininkė. Prisiminus es ir Turkijos viršūnų sustikimą, man štai kas šauna į galvą. Kai pritari visiems principams iš eilės, tai juk reiškia, kad e, neturi aiškaus tikslo. Ir kaip tik todėl tas tariamas sustarimas yra visiškai nedetalus, e, neiš, neišformuluotas iki galo, nieko konkretaus čia nėra, juk reikia ne paskirų detalių mozaikos, bet e, visapimančios koncepcijos turime nustatyti, kiek valstybės narės yra pasirengusios pabėgėlių priimti, kokį skaičių. Tie, kas e, tik aptakiai kalba, tikrai niekuomet neras konkretaus sprendimo. Man atrodo, pagalba teikiama turėtų būti laisvanoriškų pagrindų, taigi valstybėms narėms leiskime nustatyti, kiek jos tų pabėgėlių nori ir gali priimti. Ir man atrodo, kaip tik tai bus naudingiau tiems vargšams pabėgėliams, negu kad e, kažkoks išpūstas burbulas tos žadamos pagalbos ir paramos. Dėl to nuoširdžiai prašau visų, e, kovokime už visą apimantį paketą. Ačiū, toliau ponas Salė. Dėkuoju pirmininkė, gerbiami kolegos kalbant apie santykius tarp ES ir Turkijos, tai mes į Turkiją turėtume žiūrėti ne kaip į trumpalaikį partnerį, bet į strateginį ilgalaikį partnerį. Bendradarbiavimo procese mūsų tikslas turėtų būti įtikinti Turkiją numatyti e, išteklių ilgalaikiam bendradarbiavimui. Pasaulis dabar yra tarpusavį labai susijęs ir krizės yra pasaulinės. Ir vienintelis būdas išgyventi yra sukurti stiprius draugiškus santykius ir kartu kovoti su tais iššūkiais. Ir kalbant apie pabėgėlių krizę, Turkijos dalyvavimas yra būtinas. Todėl mes turime stiprinti bendradarbiavimą su Turkija. Tai yra mūsų pačių labui. Ir nepakanka koncentruotis tik tai į kažkokius pažadus dėl lėšų. Mes turime, kaip galima greičiau, pradėti gyvendinti bendrą ES ir Turkijos veiksmų planą ir stiprinti bendradarbiavimą prie Europos sienų. Tai yra labai svarbu mums, kaip europiečiams, kad taip pat suformuotume bendrą poziciją kartu su Turkija ir kartu kovotume su tais iššūkiais. Europa turi eksportuoti saugumą, jeigu to nedarysime, tik stiprės nesaugumas. Toliau Ferreira. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami komisijos nariai. Tai, kas įvyko viršūnių susitikime su Turkijos atstovais ir kas atsitiks e, kitame viršūnių susitikime, primena tamsiausius Europos istorijos laikus. Tai yra žmonių tragedija paliečianti milijonus. Europa čia turi prisimti ir tiesioginę, ir netiesioginę atsakomybę. Žmonės bėga nuo teroro, nuo skurdo, o ES dabar kliaujasi karo mašina NATO, kad ji e, išvarytų iš Europos pabėgėlių grupės. Tai yra dalykas turintis labai stiprų moralinį, etinį aspektą. Ir Europoje stiprėja ksenofobija, rasizm, rasistinės pažiūros, autoritarinės e, grupuotės vis stiprėja ir visa tai vieną dieną gali tiesiog susprogti tarsi e, bomba mūsų akise. Ir mes dabar tarsi e, ketiname nubausti tuos šimtus tūkstančių žmonių, kurie bando patekti Europos Sąjungą. Aš nežinau, ar naktį galėsite ramiai miegoti, nes jums teks politinė atsakomybė už visą tai. Ponas Butikofer. Vadinamoji pabėgėlių krizė iš tiesų yra Europos um, sanglaudos tarpusavio krizė, Europos humaniškumo um, krizė. Kovo Septintos dienos sustikimas tikrai nepagelbėjo nieko, krizė ir toliau tęsiasi. Pavyzdžiui, vicepirmininko Dombrovskio pareiškimas, ką parodo? Jis tik vargais negalais ėmėsi kalbėti tais klausimais ir Niderlandai pirmininkaujantis ir toliau e, vengia minėti tokias savokas kaip pabėgėliai, o labiau kalba apie nelegalius e, migrantus. Juk kalba gali tikrai labai sužaloti ir įžeisti. Tas, kas vadina pabėgėlius migrantais, kaip tik ir pasirenka tokį variantą. Iš tiesų, ponė Merkel pasiekė bent jau vieną, kad apie tai kalbama. Tačiau Europa turi spręsti šį iššūkį, prisijimti, nešti tą atsakomybę. Ir tapti Europą, kuri neprarastų moralinio savo veido kitų akise. Ačiū toliau, ponė Galpelts. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary. Jau buvo pasakyta, kad tai labai svarbus politinio pobūdžio klausimas ir kad į viską reikia labai nuodugniai įsigilinti, reikia rasti teisingus atsakymus į mums dabar kylančius klausimus. Tikrai daug krizių mus ištiko, be kita ko ir demokratijos krizė, viena iš jų imigra, migracijos krizė taip pat. Tačiau yra ir gerų pavyzdžių, kuriais galime pasiremti, galvodami apie tai, kaip toliau elgtis. Ir viršūnių sustikimo tema buvo, kaip būtent ES toliau spręsti susidariusias problemas, kaip rasti bendrą visiems poziciją. Ir situacija tikrai labai kebli Vengrijoje jau keletą metų, be kita ko tai lėmė ir pabėgėlių srautai ir ji tampa nebepakeliama, todėl labai svarbu yra ką nors daryti. Mums teko didžiulė našta. Ir daug klausimų kyla migrantų krizės kontekste, o pirmadienį buvo pasiektas sustarimas, kurį galime vadinti bent jau pirmuoju žingsniu tikslo link. Tai nėra viskas, Nėra viskas išsprendžiama, tačiau bent jau pirmasis labai svarbus žingsnis. Taigi tą koncepciją ir toliau turime plėtoti ir stiprinti. Ir jau sakė kai kurie frakcijų pirmininkai irgi, kad yra labai daug skirtingų klausimų, kuriuos reikia spręsti. Pavyzdžiui, vizų liberalizavimo režimas su Turkija. Apie tai reikia labai atvirai diskutuoti. Ir rasti konkrečias formuluotės, konkrečius atsakymus. Toliau tie 3 milijardai, kurie pažadėti Turkijai, juk reikia ir garantijas turėti tuomet, aišku, tikslą prieš akis, kas bus daroma su tais pinigais. Taigi nematyčiau trumpalaikio pobūdžio sprendimų, o tik ilgalaikį e, sprendimą norėčiau rinktis. Tačiau manau, kad e, pirmieji svarbus žingsniai jau padaryti. Pone Galpelts, jums norime užduoti klausimą pagal mėlynos kortelės procedūrą. Tačiau prieš tai dar pabrėšiu vieną dalyką, kad e, mėlyna kortelė skirta tik klausimams užduoti, todėl kad daug kolegų tikrai neretai siekia tiesiog pasisakyti iškėlę mėlyną kortelę. Noriu tai pastebėti. Prašom, kolega. aš tikrai nenorėjau pasisakyti iškeldamas mėlyną kortelę. Tik pastebėti, jog ministras pirmininkas Orbanas visiškai kitos linijos šalininkas yra. Ir buvo sakoma, jog ES negalima konstruoti žiūrint tiesiog iš Vengrijos perspektyvos. Tai net nežinau, kaip įsivaizduojate tą dialogą su Orbanu. Juk žinote puikiai, ką aš sakiau ir akivaizdu, kad jūs piktnaudžiaujate mėlynosios kortelės procedūrą, nes klausimas, kurį jūs iškeliate, yra visiškai nesusijęs su mūsų aptariama tema. Uh, Aš esu įsitikinusi, kad e, pirmadienį įvykęs susitikimas parodė galima kelią sprendimui ir juo vadovaujantis bus sukurta daugiau saugumo Europoje, o tai, ką jūs pasakėte, yra visiškai nesusiję dalykai. Vengrijos vyriausybė be abejo dalyvavo diskusijoje Ir žinome, kokia yra pas mus susidariusi situacija nuo 2010 metų, žinome, kaip buvo iki e, to, kaip buvote jūs e, tarp politiškai atsakingų mm, asmenų, taigi Tiek tik tai turiu pasakyti. Visų pirma pasakysiu tai, kas akivaizdu. ES turi rasti sprendimą pabėgėlių kriziai. Tai reiškia, kad turime nesustabdyti pabėgėlių srautus, bet juos suvaldyti taip, kad žmonės, kurie yra reikalingi pagalbos, ją gautų. Ir pastarasis susitarimas tikrai nenumato adekvataus atsako į šitą humanitarinę krizę, kurią šiandieną matome. Kaip 28 ES valstybių vadovai gali suplanuoti, kad teisėti keliai pabėgėliams bus teikiami tik tai tik tai daliai pabėgėlių, o kiti pabėgėliai turės rizikuoti gyvybę e, naudodamiesi žmonių gabentojų paslaugomis. Tai yra morališkai labai blogas sprendimas. ES apskritai į blogą padėtį atsistojo e, kalbėdama su Ankara e, tik tai remdamas dalimi faktų, būtent tai skaičiais žmonių, kurie atvyksta į Graikijos salas kiekvieną dieną. Tai yra labai pavojinga strategija kai Turkijoje yra labai rimtų dalykų matoma, pavyzdžiui, dėl, e, dėl žiniasklaidos suvaržymų. Be to, dėl Turkijoje e, pietryčiuose 355 kurdai turėjo palikti namus dėl smurto protrukių. Mes negalime prieš visą tai užsimerkti. Ir aš manau, kad mes turime žiūrėti į uh, tuos, kurie yra labiausiai pažeidžiami iš pabėgėlių. Mes, jeigu tą darysime, prisimsime bendrą naštą kartu su Turkijos gyventojais, kurie per pastarosius penkerius metus prisėmė labai rimtą, rimtą naštą. Dėkui toliau, panas Pietrovskis. Ačiū. Nepaisant e, to, ko tikėjomės, paskutinioji vadovų taryba baigėsi visišką nesėkmę. Tai reiškia, kad Turkija mums suvadovavo. Ir yra sakoma, kad nelegali migracija į Europą baigsis. Tai yra netiesa. O ponas Junkeris teigia, kad šis viršūnių sustikimas buvo sėkmingas ir kad tai yra tikra revoliucija, bet iš tikrųjų ES nepavyko. ES dabar nėra tikra dėl nieko. Mes vis prašome Turkijos padaryti tą ar aną, o Turkija naudojasi tuo kaip, kaip svertų dėrybose milijardai eurų buvo skirta vizų sistemai ir e, nar, pasiruošti narystį į Europos Sąjungą. Turkija ta, tas lėšas tam panaudojo, bet galų gale dabar jie mums nurodinėja, ne mes jiems. Ir dabar sakoma, kad reikia spartinti apsikeitimą pabėgėliais vienas už vieną. Bet mano klausimas yra toks, jeigu mes kalbėsime apie tokius mainus, kiek dar pabėgėlių galima tikėtis Europos Sąjungoje? Dėkui toliau, panas Vaigal gerbiami kolegos, atsidūrėme tokioje padėtyje, kai pabėgėlių, prieglopšių prašytojų ir migrantų klausimas jau yra ne tik tai moralinis klausimas ar atjautos klausimas. Nes man atrodo, kad tą atjautą jaučiame visi, bet jau dabar turime galvoti ir apie politinės pareigas ir mūsų pajėgumus reaguoti į šitą krizę. ES turi veikti efektyviai, jeigu mes prisijimsime savo atsakomybę už šitas tragedijas vykstančias e, e, artimuosiuose rytuose, turime taip pat reikalauti, kad ir Turkija prisimtų savo atsakomybę. Mes tikrai negalime taiksyti su autoritariniu Erdogano režimu, kai yra areštuojami žurnalistai, daromas spaudimas žiniasklaidai. Bet turime pripažinti, kad Turkija mums yra reikalinga kaip partnerė ir šiandieną, ir rytoj tai nėra kažkoks uh, turgaus mainai, tai yra realūs ES interesai. Bet dabar atrodo, kad uh, kiekvienas bando žiūrėti savo interesų. Būtų buvę daug aiškiau, jeigu Europa būtų aiškiai įvardijusi, ko nori iš Turkijos anksčiau. Ir šita krizė tikrai nėra pasnikamiausias metas tam. Pane Albion Guzman. Susitarimas su, Europos, su Turkija tarp tikrai yra panašus į tam tikrą tūkstančių žmonių pardavinėjimą. Už kiek? Už tūkstantį, du, tris tūkstančius eurų už žmogų. Tai reiškia, kad pabėgėliams teks labai sunkiai gyventi o mes juos tarsi pamiršime. Pabėgėliai bus suvaryti į stovyklas, kur yra nežmogiškos, nežmoniškos sąlygos, o mes sumokėsime tuos eurus ir paliksime Turkijai atlikti visą juodą darbą. Ir dabar, aišku, kita vertus, Europa tarsi žiūri į kitą pusę ir nemato to, kas vyksta Turkijoje, kur yra kurdų žudinės, Ir mes paliekame Turkijai spręsti šitą problemą. Nepamirškime Ženevos konvencijos ir negalima žmonių iš Sirijos, Afganistano surinkti ir nuvežti į Turkiją, nes tai pažeidžia visus tarptautinius susitarimus žmogaus teisų srityje. Dėkuoju, pirmininkė. Aš kalbėsiu apie e, imigraciją ir imigracijos problematika ir Turkija. Man atrodo, kad e, reikia siekti sprendimo ir man atrodo, kad dėrybos su Turkija yra labai svarbi plano dalis. E, aišku, yra daug apribojimų, tą paminėjo ir pirmininkas ponas Weberis, bet e, mes turime ypač būti atsargus dėl pernelyg didelio panaudojimo. Mane stebina diskusijos dėl to, kiek pinigų reikėtų skirti pabėgėliams Turkijoje. Man atrodo, kad jeigu jie bus paskirstyti sąžiningai, tai yra gerai. Susitarimas su Turkija yra tik plano dalis. Mm, uždarius Balkanų mm, maršrutą bus dažniau naudojamasi kitais maršrutais. Dabar šiek tiek pakalbėsiu apie ekonomiką. Man atrodo, kad pasaulinės ekonomikos situacija yra labai svarbi ir turime būti susirūpinę dėl to, kas vyksta, pavyzdžiui, Kinijoje. Bet ES dideliai ir turtingai ekonomikai svarbiausia yra sekti vidaus paklausos ir investicijų situacija. Tai yra vienintelis būdas, kaip galėsime užtikrinti e, augimą ir darbo vietų kūrimą ir tokiu būdu išlaikyti konkurencingą ekonomiką. Europos semestre numatytos atitinkamos taisyklės, kaip siekti šio prioriteto ir aš palaikau komisiją įgyvendinant šiuos prioritetus. Taip pat noriu paminėti dar vieną klausimą neįtrauktą į darbo tvarkę. Tai yra situacija rytų Ukrainoje, kuri vis sudėtingėja. Kovos tęsiasi žmonių gyvybėms kyla pavojus, taip pat labai arti prie Europos yra ši nestabili zona. Turėtume e, labiau atsižvelgti į šią situaciją savo politikose ir nesitikėti, kad norm, ir, ir stengtis normalizuoti situaciją su Rusija, nes ji yra svarbi mūsų partnerė. Dėkoju. Toliau ponė Gijom. Dėkoju, ponė pirmininkė aišku, visi komentuoja tą ES ir Turkijos susitikimą kai vieniems tai kelia pasitenkinimą, kitiems pasipiktinimą. Reikia būtina, būtina pagalvoti apie tai, kokias pasiekmes turės šios diskusijos ir šie susitarimai. Man atrodo, kad valstybės narės šiek tiek apsirinka norėdamos uždaryti Balkanų maršrutą. Uh, bus uždaromos sienos savavališkai. Turkija yra neišvengiama mūsų partnerė tame regione ir būtina su ją bendradarbiauti. Taip, tačiau reikia ieškoti sprendimų ir ES viduje. Mes turime daugiau dėmesio skirti šios krizės sprendimui viduje. Reikia parodyti solidarumą. Taip pat e, noriu paminėti tą principą vienas už vieną, kad ES priims sirus. Ir kodėl vieni sirai turi rizikuoti nuskesti, kad kiti sirai galėtų būti įleisti į Europą. Man atrodo, kad e, kalbame apie teisėtumą, bet e, šiek tiek iškrypsta šis principas prieimus tokį vienas prie vieno principą. Uh, Užuot ėmusios įgyveninti realią politiką, valstybės narės pasirenka užmerkti akis prieš tai, kas vyksta Turkijoje, kur yra nesažiningi teismai, taip pat įkalinami studentai ir kiti aktyvistai. Tokiu būdu Europos solidarumui kyla pavojus. Toliau ponas Trapezijus. Pone Trebėsis, ačiū pone pirmininkė. Pone Merkel, panašu, kad buvo teisi. Iš tiesų jau užčiuopiamas bendras europinis sprendimas, tik ne visai toks, kokį įsivaizdavo pone Merkel. Europos Sąjunga nutraukė e, laisvo patekimo į ją politiką ir panašu, kad Vokietija tampa izoliuota dėl savo e, priešingos politikos. Pone Merkel praėjusiu metu rugsėjo mėnesį atvėrė sienas ir dabar visiškai e, nestarė su Austrija, kuri sienas e, visuomet ketino uždaryti ir dabar derino savo veiksmus su kitomis valstybėmis narėmis. Mes e, tampame įkaitais kitos valstybės ir panašu, kad e, yra nauji standartai ir spaudos nelaisvės atžvilgių. E, atsiradę, tai kelia didžiulę nuostabą ir Vokietija, ta šalis, e, kuri dažnai imasi spręsti kitų šalių problemas, dabar e, ketina mm, perimti Turkijos vertybės. Dabar kyla klausimas, tai už ką mes pasisakome ir ką mes norime apginti. Taip kaip elgiamės dabar, tikrai neturėsime ateities Europoje. Ponas Artui. Turkijos premjeras atvykęs į susitikimą e, su Europos lyderiais e, pradėjo kaip didelį turgų, kur visi bandė dėrėtis ir kažko pasiekti. Po Davido Kamerono šantažo, kuris reikalauja ir leis, pasiruošęs leisti pasirū, pasitraukti savo šaliai, prasidėjo tikras e, nevaldomas procesas. Ir e, buvo kalbama apie prieglapšio prašymų centralizuotą e, nagrinėjimą, taip pat institucija atsakinga už Europos pasienio apsaugą. Viso to dar neturime. Europiečiai taip, europiečiai nori, kad prasi, pradėtų būti įgyvendinama tikra užsienio politika, e, kad būtų prisimintas Libanas, Jordanija, kad prasidėtų Sirijos atstatymas. Man gėda už tokią Europą, man gėda už tą e, galios spektaklį, kurį rodome savo piliečiams man atrodo, atėjo laikas Europai susigražinti savo vietą istorijoje. onorevole rangel vi prego di rispettare il tempo a voi assegnato perché eh, vi ricordo alle ore tredici c'è il voto. noriu paprašyti laikytis jums skirto kalbėjimo laiko nes mūsų laukia balsavimas ir kitaip ne, neužteks laiko visiems pasisakyti. Dėkuoju pirmininkė, aš noriu pasakyti, kad šiandieną, kai mes čia diskutuojame, naujas Portugalijos prezidentas ką tik prisiekė ir jo inauguracinė kalba labai aiškiai atspindėjo tam tikras vertybės. Ir aš manau, mes tas pačias vertybės turėtume ginti čia, kalbėdami apie pabėgėlių krizę. Tai yra humanitarinės, žmogiškosios vertybės, kurias paveldėjome kartu su ES projektu. Tai visų pirma reiškia, kad turime priimti visus atvykstančius laikydamėsi humanitarinio požiūrio ir Aš džiaugiuosi, kad e, dabar bus galų galia mobilizuotos lėšos padėti e, Graikijai tvarkyti su šitą padėtimi. NATO atsakas taip pat turėtų padėti užtikrinti apsaugą pasienyje. Kas yra dar svarbiau, kad kovo 17-18 dienomis vadovų taryboje pagaliau prasidės darbas, kuriant Europos pakrančių ir pasienio tarnybą. Tai yra labai svarbus žingsnis užtikrinant Europos saugumą. Noriu priminti, kad paskutinėje e, studijoje, kurią atliko vienas fondas, buvo nustatyta, kad 79 procentai europiečių palaiko pakrančių ir pasienio Europos tarnybos idėją. Ir Be to, kalbant apie pabėgėlių politiką, tai ji turi būti ne nacionalinė, bet bendra europinė pabėgėlių e, politika, numatanti bendrą procedūrą, taikoma visose 28 valstybėse narėse, o ne dviejose ar trijose. Taigi nuo 70-80 procentų žmonių Europoje norėtų tokio požiūrio. Netgi tokios valstybės, kurios, tokių valstybių žmonės, kurios nelabai nori jungtis prie bendrų programų. Taigi aš manau, kad kitoje vadovų taryboje tikrai reikės žengti stiprų žingsnį pirmin, stiprinant ir ginant mūsų vertybės. Dėkui toliau, pana Toja. Ačiū pirmininkė. Europa yra susiskaidžiusi ir todėl ji yra silpna, dėrėdamasi su Turkija jaučiasi, o, o kol mes čia demonstruojame savo silpnumą, atvyksta naujos bangos pabėgėlių ir mes susidurėme su tom problemom, kurios jau buvo jaučiamos pakankamai seniai ir mes negalime tų problemų permesti kitiems ir liepti jiems spręsti tos klausimus, pavyzdžiui, dėl pabėgėlių perskirstimo. Ir aš norėčiau, kad visi atkreipinėmės tai, ką aš sakau. Pabėgėlių perskirstimas yra labai svarbus ir bus įmanoma atkelti pabėgėlius iš pabėgėlių stovyklų Turkijoje tik tai jeigu parengsime bendrą europinę laikyseną, kurios visi ir laikysimės. Ir tam turėtų vadovauti ES institucijos. Norėčiau pasakyti pirmininkaujančių Niderlandų atstovams, kad taip pat yra labai svarbu prisiminti, kad jau yra atvykusių daug pabėgėlių ir jų negalima siūsti atgal į Turkiją. Graikijoje yra daug pabėgėlių. Jie yra patyrę siaubingų dalykų ir mes tikrai negalime jų siūsti atgal į Turkiją. Tai būtų ne, neįmanomas dalykas. Tai būtų tarsi siūstume juos į ten, kur jų laukia galas. Mes negalime tam pritarti. Toliau Saradil. Pone pirmininkė, aš norėčiau pasakyti du dalykus apie vadovų tarybą. Pradėsiu nuo teigiamo. Gerai tai, kad matome pastangas atskirti sirus nuo kitų pabėgėlių ir taip pat atskirti tuos, kurie bėga nuo karo, nuo tiesiog ekonominių migrantų. Taigi dedamos pastangos padėti tiems, kurie dabar yra Turkijoje ir kad užkirstume kelią trims milijonams žmonių atvykti į Europos Sąjungą. Jie, šitie žmonės dabar turės prieigą prie Turkijos darbo rinkos. Aišku, tai Europos Sąjungai kainuos, bet mes bent jau turime kažkokį būdą padėti tiems žmonėms, kad jie galėtų įsikurti ir ten. Ir ne visi verštųsi čia į Europą. Bet yra ir blogų žinių nes bandoma e, suorganizuoti mainus pabėgėlių vienas už vieną, keistis pabėgėliais esančiais Turkijoje, e, mainai su tuos, kurie dabar Europoje. Tai yra bandymas e, paveikti valstybių suverenumą. Tai yra socialinės inžinerijos pavyzdys. Mums reikia solidarumo ir bendrų sprendimo, o ne tokio pasiūlymo. Toliau kolega Somer. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, juk turime bendrą Europos prieglopščio ir imigracijos politiką. Tik problema ta, kad daugybė valstybių narių nėra pasirengusios laikytis ES teisės, kurią pačios ir priėmė, bet yra labiau linkusios elgtis savaip ir net ignoruoti tarptautinę teisę, štai todėl ir susidarė tokia padėtis su pabėgėliais, kokia yra dabar. Ir esant tokiai padėčiai, tiesiog esam priversti kliautis Turkijos pasiūlymu, e, keistis pabėgėliais, juos priimti atgal ir taip toliau ir panašiai. Ar tai yra sažiningas planas, teisingas planas? Kiek ES pabėgėlių atiduotų, jeigu iš tiesų tas sustarimas bus įgyvendintas. Labai skurdžiai atrodytumėm ir tai lėmė būtent tos valstybės narės, kurios nesilaikė solidarios pabėgėlių e, prieimimo politikos. Čia pirmiausia reikėtų įvardyti Austriją, nes kaip tik nuo jos prasidėjo grandininė reakcija nebepriimti apskritai pabėgėlių į savo šalis. O tai yra iš tikrųjų įsipareigojimas bet kurios šalies pagal tarptautinę teisę. Taigi situacija labai kebli ir dabar kaip su tais trimis milijardais. Atrodo daug, bet jeigu pagalvosime apie tas sumas, kurios suplaukė į Graikiją jau savo laiku, tai ir šeši milijardai yra palyginti nieko. Ir nieko nereikš, turint galvoje tą faktą, kad panašu, kad tie pabėgėliai anksčiau ar vėliau vis tiek mus pasieks. Taip, mes tiesiog dabar susimokėsime už tai, kad tiek daug pabėgėlių neplūstų Europą, tačiau kitaip juk ir neišeina elgtis. Populistai dešinieji šiuose rūmuose kaip tik ir irgi iš dalies lėmė šią krizę, kadangi jų žmonės sėdi kai kurių vyriausybių, mm, kai, kai, kurių, kai kuriuose vyriausybėse, e, kurios taip elgesi Ir, ponios ir ponai, manau, kad parlamento, Europos parlamento užduotis yra užtikrinti, kad sustarimas su Turkija būtų sudarytas, nes tai yra vienintelis kelias e, iš aklavietė auginti savo vertybės ir laikytis e, solidariai. Mes, Europos parlamentas, prisimame atsakomybę ir pasakysime aiškiai, kad be mūsų tikrai sprendimo dėl Turkijos prieimimo ES tikrai nebus. Ačiū, ponė Sipel. Dabar Kaip elgiamės su pabėgėliais? Taip, net ir ne ES viduje gali būti saugių vietų e, apsistoti pabėgėliams. Tačiau dabar teikiama informacija yra viena kryptė. Yra kalbama tik apie tai, kad ES uždaro savo sienas ir kad yra išsiunčiami pabėgėliai atgal į Turkiją. O atvirkščiai pabėgėlių e, prieimimo iš Turkijos klausimas yra atviras paliekamas. Mes tampame įkaitai situacijos ir Turkija tą situaciją puikiai išnaudoja. Kodėl ji tai daro ir gali daryti, todėl kad nacionaliniai e, interesai ima viršų ir neparodo kai kurie politikai užtektinai e, ryšto veikti, nedemonstruoja demokratinių vertybių ir nekovoja už pabėgėlių padėties gerinimą. Per būsimą vadovų tarybą turi būti kalbama apie humanišką pabėgėlių politiką ir apie laisvės, demokratijos e, ir žmogaus teisų principus gerbiančią Europą. Ačiū toliau, ponė Šuica. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiomis dienomis žiniasklaidoje buvo galima išgirsti ir teigiamų žinučių apie tai, kad bus uždaryti kai kurie pabėgėlių keliai per tam tikras valstybės narės, viena iš jų yra ir mano šalis. Tačiau iš kitos pusės nėra ko labai džiaugtis. Ponas Tuskas aiškiai pasakė, pabėgėliai nevykite į Europos Sąjungą, nepasitikėkite nusikalteliais. Ir Kai eina kalba apie moteris ir apie vaikus, aišku, e, turime formuluoti viską ir konkrečiau. Negali esama padėtis leisti visiems veikti taip, kaip nori ir Turkijai veikti taip, kaip nori. Darybos su Turkija dėl jos narystės Europos Sąjungoje turėtų būti atsiejama nuo bet kurių kitų klausimų, kurie yra susijęs su pabėgėliais. Nes taip tik ir kyla bereikalinga įtampa, kuri be kita ko atsispindi ir žiniasklaidoje. Aš esu už tai, kad būtų legalizuoti labiau šie procesai, kad tie 6 milijardai iš ES valstybių narių būtų skiriami Turkijai. Ir manau, kad tai yra vienintelis tikrasis kelias tikslo link. Visa kita yra klyst keliai. Tikiuosi, kad judame konkretaus sprendimo link, nes bet kokie kiti veiksmai nieko gera net neš. Turime taip pat padėti ir Graikijai. Graikija ne, negali tapti izoliuota valstybė nare ir jai negali būti primatama spręsti vienai tokios didžiulio masto problemą. Ačiū toliau ponas Papadakis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tiesų, ES demonstruoja labai aiškiai savo silpnumą, nerasdama atsakymų į pabėgėlių krizės keliamus klausimus. Ir Turkija be kita ko irgi prie to prisidėjo. Labai apmaudu dėl to, kad Europa um, tampa Turkijos um, ir Erdogano politikos įkaitę, kad yra praktiškai nureketuojama. Dėl visko reikia dėrėtis. Um, ir Taip nutiko dėl to, kad ES nesilaikė iki galo tų vertybių, kuriomis yra iš tikrųjų paremta. Solidarumas nebeegzistuoja. Ir vienintelis dalykas, kuris vis dar e, egzistuoja, yra nacionaliniai interesai, yra uždaromos sienos, apsitveriama tvoromis ir norėdami rasti tikrą sprendimą turime būti Europos Sąjunga būtent laikytis iš vien. O dabar daugam atrodo, kad jiems susidarantis įspūdis apie padėtį yra teisingas. Turime pakreipti tai kitą linkmę, turime numatyti teisėtus kelius pabėgėliams sausumą patekti Europos Sąjungą, kad pagaliau užkirstumėm kelią nelegalių gabentojų jūros keliais veiklą. Ačiū, toliau ponas Kefalojanis, dėkoju ponė pirmininkė. Pabėgėlių problema yra ne tik Europos problema, tai yra tarptautinė problema. Ir svarbu ieškoti europinio sprendimo, bet taip pat ir tarptautinio tokio atveju. Taigi reikia ir jungtinių tautų įsitraukimo. Kol kas yra daugybė isterijos tik demonstruojama pabėgėlių klausimus nagrinėjant. Mums reikia geresnės, gilesnės, brandesnės Europos ir stiprinti savo demokratinės institucijas, taip pat ir labiau gilinti valiutos e, sąjungą. Negalime Turkijai leisti elgtis kaip kokiam e, turguje ir daryti tai, ko užsigeis viskas turi būti derinama su visomis valstybėmis narėmis. Be abejo, svarbiausias tikslas yra apsaugoti ES išorės sienas. Per vadovų susitikimus yra neretai užsimenama apie jūrų teisę, tai yra tarptautinė konvencija. 1992 metais visų valstybių narių pasirašyta, tačiau toji tarptautinė jūrų teisė e, nepripažįstama Turkijos. E, toliau, kaip elgsime su Višegrado šalimis, kurios priėmė sprend... savo ruoštų kai kurios sprendimus ir solidarumo nedemonstruojame Europos Sąjungoje, o turime jį parodyti kaip tik ir tų šalių atžvilgių, kurios e, susiduria su didžiausia našta. Europos Sąjungos atstovai lankėsi įdomenį ir žino, kokia ten situacija, tad tikimės, kad kovo 17-18 dienos susitikimas atneš kokį nors sprendimą. E, kol kas e, tikrai problemų labai daug ir pono Merkel ir pono Jung. Ponos Merkel ir pono Junkerio pasisakymai tai aiškiai parodė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jau prieš savaitę Donaldas Tuskas pasakė migrantams, kad jie turėtų nebekeliauti į Europą. Ir mes nesugebėjome suvaldyti mėnesių mėnesius šitos krizės. Mes taip pat nieko nedarėme, matydami, kaip pažeidžiamos žmogaus teisės. Žmonės laikėme kaip daiktais. Ir dabar bandome nupirkti, papirkti Turkiją. Mes matome siaubingus vaizdus, kaip vaikai skęsta, miršta moteris yra užpuldinėjamos. o Europos vadovų taryba tiesiog nusprendė juos visus gražinti į Turkiją. Tai yra gėda, tai yra šokiruojantis dalykas. Reikia pakeisti šį sprendimą, jį pergalvoti, atsižvelgiant į žmonės ir siekiant sugražinti Europai tą orumą, kurį jį anksčiau turėjo, mm, ponas Keliai šiuose diskusijose esu šiek tiek nustebęs, kadangi, manau, jeigu ES nebūtų apskritai, kas dabar vyktų su migrantais? Ar atskiros šalis e, bandytų susidoroti e, ir susitarti su Turkija? Ar e, jungtinėse tautose būtų paskirti tie 6 milijardai? Ar situacija būtų geresnė ar blogesnė? Man atrodo, atsakymas yra vienas - blogesnė. Taigi bent jau Europos Sąjungai e, reikia e, skirti tą nuopelną mm, banda, dėl to, kad ji bando išspręsti tą krizę, kuri visiškai ne, nekilo dėl jų, kuri nėra jų kaltė. Žmonės kalbėjo apie vienas už vieną principą, kritikavo šitą principą, tačiau tai bent jau kažkokia pastanga siekiant išspręsti šią situaciją. Vienas už vieną migrantą reiškia, kad tai bus teisėtas migrantas, saugus, o ne pavojingas migrantas. Ir man atrodo, tai taip pat reikia prisiminti. Esu tikras, kad kovo 17 dieną, mm, o tai sutampa su e, Švento Patriko diena, Airijos nacionalinė švente, kuris taip pat buvo migrantas, e, vergas atvykęs iš Velso į Airiją, ir tikiuosi, kad jis globos tą dieną ir leis pasiekti gerą sprendimą. Ir noriu taip pat pakalbėti apie būtinybę apsaugoti mūsų sienas ir jas kontroliuoti. Kadangi negalime ES turėti laisvo judėjimo, jeigu nebus tinkamai apsaugotos mūsų sienos tiek taikos, tiek karo laikais. Taip pat turime pasidomėti kvotų klausimu. Jeigu valstybės narės sako, kad štai toks yra maksimalus skaičius žmonių, kuriuos jos priims, tai turėsime, galėtume bent jau atsižvelgti į tai, ką galime padaryti realistiškai. Turime būti praktiški, turime eiti tinkamą linkmę ir turime išspręsti savo šį klausimą. Kolegos, mes labai vėluojame pagal darbo tvarkę ir todėl nebeleisiu daugiau mėlynų kortelių ir prašau visų laikytis kalbėjimo laiko. Dėkoju, pirmininkė. E, e, kovo 17-18 dieną susitiksantis vadovai nesakys, nepasakys mums, kad, Europa e, yra, kad Turkija yra Europos ateitis. Niekas negali tikėtis, kad pabėgėlių srautai bus suvaldyti tik tai Turkijos pagalba. Iki šiol taip neatsitiko. Manau, kad E, Europos vadovų taryboje tai taip pat bus patvirtinta. E, ponas Dombrovskis pasakė, kad e, vadovai susirinks ir aptars, kokia situacija yra Europa. Ir tikėkime, kad bus galima atlaisvinti taupimo politiką. Taip pat uh, finansuoti tas sritis, kurias būtina finansuoti, oriai priimti e, pabėgėlius, paremti juos. Ir taip pat, kad ES galų gale padės savo piliečiams po tų visų taupimo metų. Ir ši taryba bus tiek ekonominė, tiek taip pat e, solidarumo taryba ir e, numatys galimybę finansuoti tą solidarumą. Dabar ponas Kristoforų. Pone pirmininkė, manau, kad Europos parlamentas, kuris atstovauja mūsų žmonės, turi kalbėti aiškiai. Ir nekurti kažkokių teorijų, kurios visiškai nesuprantamos. Ir nekalbėti e, tokia kalba, kurios niekas nesupranta. E, Reikia suprasti, kad pabėgėlių problema nėra tik ES problema, tai yra tarptautinė problema ir kitos pasaulio šalis taip pat privalo padėti ES e, ieškant sprendimo. Taigi, visiems euroskeptikams, e, visiems, kas tiki samokslo teoriją, kas nori, kas sako, kad pabėgėlių problema yra Europos pabaiga, aš sakau, kad mes rasime sprendimą. Kai dėl susitarimo su Turkija. Turkija yra mm, problemos e, tam tikras elementas ir dalis. Jos požiūris taip pat prisidėjo prie šios problemos kelimo. Mm, šalis narės, nu, ši šalis nori pagreitinti stojimo dėrybas, bet su Europos Sąjunga elgesi netinkamai, ją šantažu, šantažuoja mm, siekdama savų interesų patenkinimo. Reikia, kad Turkija laikytųsi taisyklių ir nereikalautų pradėti naujus dėrybinius skyrius be priežasties, o visos valstybės narės žino, kad ji pažeidinėja taisyklės. Taryba negali e, susitaiksyti su tuo, kad mm, kad būtų pradėti nauji skirsniai tuo metu, kai Turkija nepaiso ir pažeidinėja žmogaus teisų ir nepripažįsta Kipro Respublikos. Ponas Nedermüller. Dėkoju, pirmininkė. Atrodo, kad kovo taryboje bus pakloti pamatai ir priimti sprendimai, kuriuos būtina priimti, norint padėti Graikijai ir spręsti šią problemą. Tačiau susitarime su Turkija yra tam tikrų nepriimtinų kompromisų, kadangi mes neturime pakankamai drąsos politikoje. Mes turime e, taiksyti su kai kuriomis savanaudiškomis valstybėmis narėmis, kurios savavališkai blokuoja ES procesus. E, sakoma, kad ES yra neveiksni, bet būtent dėl tų savavališkų šalių veiksmų taip ir yra. Nėra kito pasirinkimo, kaip tik padėti, palengvinti socialinę integraciją, kad mes negalime kurti e, ksenofobiškos Europos tvirtovės. Ponas Kelam. Pirmadienio taryba buvo geriausias iš blogiausių sprendimų. Pirma, tokiu būdu bus siekiama sukontroliuoti kontrabandininkų veiklą taip pat neutralizuoti jų verslą, kurie dažnai bendradarbiauja su teroristais. Tačiau ne vien tik tai. Aš raginu tarybą susitelkti ties e, saugių zonų Sirijoje kūrimu. Pone pirmininkė, jūs e, taip pat apie tai užsiminėte. Antra, reikia užtikrinti tinkamą ES išorės sienų apsaugą. Tai turi būti ne tik prioritetas, bet tapti realybę kaip galima greičiau. Ir čia būtinas bendradarbiavimas ir finansavimas. Taip pat e, manau, kad reikėtų renktis bendrai Europos šiaurės rytų sienų apsaugai. Uh, Rusijoje yra milijonai neteisėtų gyventojų ir, e, kaip parodė Suomijos pavyzdys, Rusija gali pabandyti e, destabilizuoti ES iš nelauktais būdais. Trečia, tai yra duomenų apsaugos paketas. Jūsų pirmtakas, e, ponė ministrė, pažadėjo tai išspręsti E, iki gruodžio ir tai padarė. Mes tikimės, kad dabar nebebus dėlsiama. Visi praktiniai e, aspektai įdėgiant bendrą e, skaitmenė rinka bus užvilkinti, jeigu taryboje nebus priimtas sprendimas. Dar blogiau, kaip pamatėme, šis parlamentas yra blokuojamas, jame blokuojamas sprendimas dėl keleivių duomenų įrašo įrašų sprendimo. Noriu paraginti tarybą paskubėti. Dėkoju. Toliau ponė Jotova. Dėkoju pirmininkė. Ponas Tuskas yra pasakęs, kad nelegali migracija baigsis. Ir tai turėjo nuraminti Europos piliečius. Susitarimas su Turkija tikrai neapribos to spaudimo, kurį jaučiame dėl migrantų krizės. Nežinau, kokia bus vadovų tarybos išvada, bet kol kas labai daug žmonių kenčia ir labai daug pabėgėlių stovi už uždarytų durų. Ir gaisro gesinimo politika nėra produktyvi. Ir kaip šita programa vienas už vieną suveiks kokios yra garantijos, kad Turkija tikrai sumažins spaudimą, kai Turkijoje yra e, paralelinė ekonomika, kuri padeda žmonių gabentojams. Jiems sudaro geras e, sąlygas. Tai reikia spręsti. Ponas Levandovskis, dėkui. Mes pagaliau šią savaitę sulaukėme gerų žinių iš ekonomikos fronto ir imigracijos fronto. Po daugelio mėnesių, kai mes čia Europos institucijose jau buvome pradėję jaustis bejėgiais ir taip pat populistiniai judėjimai buvo pradėję brusdėti ir stiprėti. Ir aš manau, kad e, dabar e, tos problemos išplitusios. Iš pradžių jos buvo tik tai prie rytų sienos, po to e, viduržėmio jūros regione stiprėjo problemos, kai Malta, Lampedūza buvo paliktos e, likimo valiai, tada sustiprėjo nelegal žmonių gabentojai ir tai yra 20, tos problemos, kurios tik stiprėjo. Po to daug sirų susitelkė Turkijoje, Libane ir Jordanijoje. Ir dabar yra gerai, kad Europa numatė bent kokį sprendimą šitai migracijos problemai. Gerai, kad mes stengiamės bendradarbiauti su Turkija ir sukonkretinti tą bendradarbiavimą ir bandome padėti Graikijai. Tikrai yra šansų politiniais būdais išspręsti problemą Sirijoje. Tuskas yra sakęs, kad nelegalios migracijos Europoje dienos yra suskaičiuotas. Aš tikiuosi, kad jis teisus. Pas Ujėlį. Dėkuoju, ponė pirmininkė. ES institucijos ir visa sistema išgyvena krizę. Mes jau 3,5 valandos diskutuojame apie pirmadienio vadovų tarybą, kur nei vienas iš mūsų nedalyvavome. Netgi komisijos pirmininko pavaduotojas nebuvo tenai, parlamento pirmininkas irgi ne. Taigi mes, tiesą sakant, neturime jokių realių įrodymų, pagal kurios galėtumėm spręsti tai, kas vyko e, vadovų taryboje. Bet gal komisijos atstovai e, yra kitoj padėti, nes jūs gauna daugiau informacijos negu mes čia parlamente. Ir aš reikalauju, kad bent vienas komisijos atstovas dalyvautų čia pas mus, bent vienas žmogus, kuris dalyvavo vadovų taryboje. Nes Čia visi sako, kad Europa išgyvena didžiausią krizę nuo antro pasaulinio karo. Tai yra tiesa ir mes turime ieškoti sprendimų labai rimtai. Dėkui toliau Valenciano. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad mano nuomonė tikrai apgailėtina, kad šiandieną nėra nei pirmininko Tusko, nei Junkerio daugelis iš mūsų šiandieną čia kalbame ir reiškime savo nerimą, kad Europa tolsta nuo savo atsakomybių ir pagrindinių principų. Šitas susitarimas, kuris mums buvo pateiktas, nors beje taryba nelabai norėjo mums jį pristatyti, jis yra tikrai abejotinas iš moralinės, etinės pusės, net ir iš teisinės pusės. Man atrodo, kad čia yra tiesiog tekstas, kur net nepaminima pagarba kiekvieno žmogaus žmogaus teisiai. Kaip gali būti, kad tokiame susitarime buvo pražiūrėta tokia, kabutėse, nesvarbi detalė? Ir komisija ir parlamentas turėtų aiškiai parodyti, kad ES galvoja apie kitus žmonės, ir kad yra kitokia Europa negu ta, apie kurią kalbate jūs čia vadovų taryboje. Pirmininkė, šitos vadovų tarybos metu pagrindinis dėmesys buvo skiriamas migracijai ir taip pat augimui, konkurencingumui. Ir šiame kontekste labai svarbu nustatyti teisingą diagnozę. Diagnozė labai aiški, nebuvo migracija ta priežastis, kuri sukėlė didžia, didžiasias bėdas Europoje. Tai buvo socialinė anemija Europoje. Mums pritruko solidarumo ir bendradarbiavimo tarpusavyje ir dėl to prasidėjo ES tapatybės krizė. Ir Europos komisija siunčia rekomendacijas valstybėms narėms, ypatingai toms, kurios e, daugiausia problemų patiria, bet tos e, rekomendacijos nėra visur nuseklios. Ten kalbama apie mokslinius tyrimus, apie švietimą, apie vertės grandinės stiprinimą, apie kovą su makroekonominiais skirtumais, bet nėra numatoma pakankamai lėšų centrinėms e, valdžios institucijoms valstybėse narėse, nėra raginama to padaryti, nors jų vaidmuo labai svarbus. Ir mums tikrai reikia dabar aiškių vadovų, kad Europos vadovai stotų tvirtai prieš šitus iššūkius. Dėkui. Na, aš tikiuosi, kad šitas susitarimas tarp ES ir Turkijos taps tvirtų, aiškių susitarimų, nes nieko geriau nesumatęs. Bet reikia nepamiršti ir tikrovės. Europos Sąjunga tikrai yra įvairių interesų vieta. Dėl kri pabėgėlių krizės skirtingai vertiname dėl karo Sirijoje skirtingo požiūrio laikomės, o tai yra labai pavojinga. Tai yra dvi prasmybės, kurios e, tampa, pasireiškia labai staigiai, bet jos gali privesti prie ES žlugimo. Europa dabar yra nusi, nusprendusi numatyti lėšų e, pabėgėliams. Turkija nori, kad pabėgėliai e, iš, jų, iš jos išvyktų. O beje, dauguma turkų prieštarauja narystiai Europos Sąjungai. Tai man yra labai keista. Be to nepamirškime e, to, kad Turkijoje stiprėja autoritarizmas ir kurdų padėtis kokia yra. Ir turbūt geriausias požiūris būtų vadinti daiktus tikrais daiktais ir aiškiai vardinti visus mūsų požiūrių skirtumus. Dėkui toliau, panas Pikula. Praėjus šešeriems metams nuo karo Sirijoje pradžios e, mus ištiko šiame regione didžiausia humanitarinio pabudžio krizė po antrojo pasaulinio karo. Ir tam kontekste išriškėja tai, kaip sklandžiai veikia Europos Sąjungos mechanizmai. Dabar mes turime spręsti pabėgėlių krizę ir visų pirma kovoti su žmonių gabentojais labai daug galimybių manipuliuoti atsiranda humanitarnės krizės akivaizdoje dėl to, kad susikerta patys įvairiausiai interesai. Situacija šalyje kasdien blogėja, keliai per Balkanų regioną uždaryti, tačiau um, žmonės toliau plūsta Makedonijos sienos link ir spaudimas ES išorės sienams yra didžiulis. Ir žmonėms grėsmė lygiai taip pat kyla milžiniška. Ačiū, ponė pirmininkė. Dar viena savaitė, dar vienas viršūnių sustikimas ir vėl mes sprendžiame pabėgėlių krizės problemas, tačiau nieko iš tiesų nenuveikėme ir neveikėme vietoje, ten, kur suplūsta tie pabėgėlių srautai. Ir dabar bandome peradresuoti tą problemos sprendimą Turkijai. Man didžiausia nerima kelia ne eurai, kuriuos išleisime tos problemos sprendimui, bet moraliniai kompromisai, kuriuos turime sudaryti. Kaip yra su žiniasklaidos ir, ir nuomonės laisvė Turkijoje? Negalime ignoruoti to fakto, kad Turkija ir toliau taiko įvairias spaudimo priemonės žmonėms gyvenantiems jos pietričių regione. Turime tuo jau pat uh, siekti, kad būtų nutraukti kovos mm, veiksmai, o jeigu numatysime dar ir vizų liberalizavimo režimą, tai visiškai save diskredituosime, nes tuomet nebegalėsime kovoti už stabilumą ir teisinių principų gynimą savo kaiminystėje. Ačiū toliau, ponas Gramatikakis. Κύριοι συνάδελφοι, στην αντιμετώπιση της προσφυγικής τραγωδίας αυθονούν μέχρι... Sprendžiant pabėgėlių katastrofą, man regis, kol kas girdime tik gražius žodžius, tačiau realybė parodo visiškai kitus dalykus. Be abejo, kad reikia bendradarbiaujančios Turkijos siekiant sprendimo. Turkija tik kol kas nesilaiko sudarytų sustarimų ir girdime vis naujus reikalavimus iš jos pusės. Ir tai daroma lyg mm, rytietiškame turguje tokiais pačiais principais vadovaujantis, tai kaip tuomet Europos Sąjungos atsakas gali atrodyti, jeigu ji nori ir toliau laikytis savo vertybių, juk turime pirmiausia galvoti apie savo pačių įsipareigojimus pabėgėlių atžvilgių. Manau, kad krizės parodė, kokia rimta yra ši katastrofa. Ir pabėgėlių uh, problemų sprendimas yra būtina prielaida toliau dėrėti su Turkija dėl stojimo. Negalime tiesiog imti ir atverti durų Europos Sąjungą. Ir juk ir Žanas Polis Sartras sakė, jeigu net merksime akių ir nesistengsime pamatyti to, kas yra realu ir toliau tik liesime ašaras. Ačiū, ponas Postoliau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone Merkel vakar sakė, kad buvo gera diena, turėdama galvoje geras dėrybas su pono Erdogano atstovais. Galime galvoti gal net ir apie tam tikrą veidrodinį m, mm, Europos, m, mm, apie tam tikrą veidrodinę Europos vyriausybę. Bet iš tiesų juk mes kalbam apie sprendimą keistis pabėgėliais vienas už vieną tokiu principu. O nebūtinai tai bus daroma taip, kaip turi būti ir panašu, kad įsivelsime ir patys į, ne, į mm, neteis, ne, ne, nelegalių žmonių gabentojų pinklės. Ir problema ta, kad ponios Merkel priešininkai dar blogesnius pasiūlymus siūlo arba jų apskritai negali pasiūlyti. Taigi vakar diena nebuvo gerai, tai buvo prasta diena Europai, nes aš manyčiau, kad dėrėtis reikia išmintingai ir atsakingai, o ne taip, kaip tai daro ponas Erdoanas. Ačiū toliau, ponas Andrulakis. Europos parlamente ir taryboje dalyvauja valstybių narių atstovai ir visi stengiasi išspręsti problemą, kuri jau mus kamuoja mm, metų metus. Ir kas yra svarbu čia, yra struktūrinių fondų lėšos, kurios e, skiriamos ir valstybėms e, narėms. E, o ne visi nori tai pripažinti ir dabar į pirmą vietą iškeliama Turkija o visos kitos problemos lieka už nugarį. Mes net nežiūrime į tai, kaip žmonės gyvena Turkijoje, kokios jų gyvenimo sąlygos, o pagalvokime vien ir apie politinės kultūros Europos Sąjungoje taikomos išsaugojimą. Sudėtis, padėtis kebli, šimtai tūkstančių pabėgėlių mus pasiekia ir žinome, kad negalime visiems suteikti prieglopščio, tačiau solidarumą visgi turime demonstruoti tarpusavyje. Ačiū, dabar periname prie Catch the Eye. Prašau žodžio procedūros visų, prašau laikyti skirto kalbėti laiko. Vážený pane komisaři, vážená paní ministrně. Jed... Ko, komisarė, ministrė, džiugu girdėti, kad šiemet Europos Sąjunga tikisi tik nedidelio e, pabėgėlių srauto padidėjimo. Taip pat turėtume suvokti, kad reikia mums ir didesnio ekonominio augimo. Ir valstybės narės turėtų taikyti veiksmingesnės priemonės stimuliuojant augimą. Kai dėl susitarimo su Turkija, tai nėra vienintelis sprendimas. Yra ir kitų aspektų ir mes privalome siekti taikos artimuosiuose rytuose Taip pat turime saugoti savo išorės sienas. Ir kai bus apsispręsta dėl to, kaip paskirstyti tuos 3 milijardus skirtus Turkijai, turėtume suvokti, kaip tiksliai bus panaudoti šie pinigai ir turėtume galimybę kontroliuoti šių lėšų panaudojimą. Vienas už vieną mainai, mano galva, yra tiesiog pastanga sustabdyti neteisėtą migraciją. Toliau, pone Gomeš, Turkija yra e, problemos sprendimo dalis, bet yra ir pačios problemos dalis. Ne tik manipuliuodama e, kontrabandininkų veikla, bet taip pat e, kurstydama smurtinius konfliktus aplinkinėme regione. Taryba pamiršta visą tai ir pasiduoda Erdogano šantažui. Ir Kaip galima svajoti, kad e, galima bus iš Turkijos nupirkti ir išsipirkti moralinius savo įsipareigojimus ir užsimerkti prieš Kopenhagos kriterijų pažeidinėjimą ir Erdogano rep vykdomas represijas prieš Turkijos piliečius ir žiniasklaidą, prieš Turkijos kurdus ypač ir prieš kurdus Sirijoje, kurie yra tokie drąsūs kovotojai prieš Daesh ir kitas teroristinės grubuotės. kągi, kągi taryba gavo mainais, juk tai yra tiesiog negražinimo principo pažeidimas. O dabar taryba ir komisija e, šaltais veidais šneka savo apie žmogaus teisės. Jeigu, jos, e, jeigu nebus imtasi priemonių, tai tada Graikija tiesiog uždus, o vaikai ir moteris ir toliau kes smurtą. Toliau ponas Tomasič. Dėkoju. Aš jau nuo pat pirmos dienos sakiau, kad šią problemą būtina spręsti prie šaknų Sirijoje ir Irake, o pabėgėliais reikia rūpintis susitarus su tarptautiniais partneriais iš aplinkinių šalių. Dabartinis susitarimas su Turkija būtų teigiamas, jeigu būtų Turkija patikima partnerė. Turkija iš tikrųjų priėmė daug sirų pabėgėlių, tą reikia pripažinti. Tačiau Akivaizdu, kad Ankara naudojasi šią krizę savo politiniais tikslais ir siekdama savo geopolitinių interesų. ES patiriamos problemos dėl krizės yra didelės ir taps dar didesnės. Mes negalime tikėtis stebuklų ir kad rusai taip pat spręs šią problemą. Man atrodo, atėjo laikas Europos šalims parodyti, kad jos gali išspręsti šią problemą koordinuotai ir susigražinti lyderio vaidmenį, sprendžiant krizę artimuosiuose rytuose. Toliau ponas Jakovšič. Šis susitarimas yra geras, geriau pus, nekoks susitarimas negu kad anarchija, kuri vyko keli, keliarius metus. Žinome, kas vyksta Balkanų maršruto, maršruto m, mm, vietose, kaip visi elgesi. Matome, kad kai kurios šalis, kurios nėra ES narės, Makedonija ir Serbija, padarė daugiau nei ES valstybės narės. Mes matėme, kad kai kurios šalys mm, mm, užsitvėrė tvoromis. Aš jūs raginu išardyti tas, tas tvoras, jeigu dabar jau bus kontroliuojamas šis maršrutas. Tai, kas dabar vyksta, yra tiesiog gėdinga, ypač pasienyje tarp Kroatijos ir Slovenijos. Spigliuotą vielą reikia išardyti, tvorą reikia išardyti. Noriu pabrėžti dramatinę situaciją susiklošiusią prie Graikijos ir Makedonijos pasienio. Reikia padėti šioms dviem šalims. Toliau ponas Rodrygės. Pone Rodrygės, dėkoju pirmininkė. Ministre, kitą savaitę Žemės ūkio taryboje, kai kalbėsite apie užimtumą, prašau pakalbėti ir apie Europos žemės ūkio krizę. Ši krizė šiuo metu labai kenkia e, vaisių, daržovių, pieno ir keulienos rinkoms. Pono Hogano įgaliojimai įgyvendinti sprendimus, e, sprendžiant pieno sektoriaus krizę, parodo, kad e, jo politika nepasiteisino. Taigi kitoje taryboje prašau, grįžkite į realybę ir, ir, ir leiskite reguliuoti produkciją pieno sektoriaus rinkoje. Tai leis pabaigti. E, darbo vietų nikimo problemą. Ne tik ne tik naujų darbo vietų kūrimo problema, bet ir tai, kad prarandamos dabartinės darbo vietos. Reikia išspręsti šią situaciją pieno sektoriaus rinkoje. Dėkoju, pirmininkė. Turkija, žinoma, problema Tačiau ne apie tai turėtume kalbėti šiandieną. Turėtume kalbėti apie Europos problemas. Europa negali tiesiog būti tam tikrų nacionalinių interesų rinkinys. Kas atstovauja tarybą? šiuose diskusijose. Taryba tikrai neatstovauja, jie yra tarp vyriausybinis darinys, jie pamiršo apie bendrijos interesus, jie e, moka Turkijai, kad spręstų mūsų problemas. Ir tokiu būdu pažeidinėjamos tarptautinės teisės, taisyklės. Ir Europa dabar tampa tvirtovę, į kurią negali patekti pabėgėliai. Mes turime 29 valstybę narę, kuri vadinasi Europą ir mes pasinaudosime veto teisę. Mes norime kitokios strategijos. Jūs galite ir toliau žiūrėti, kas vyksta ir nieko nedaryti, bet mes turime pradėti dirbti kartu kaip piliečiai, kad sukurtume vieningą, stiprią, solidarę Europą, kurią ką tik pardavėte. Toliau žodis komisarui Hanu. <clears throat> herr präsident frau ministerin meine ačiū pone pirmininke pone ministre ponios ir ponai dėkoju jums už intensyvią diskusiją bent jau tiems kurie joje dalyvavote ir prisijungsiu prie tų gretų kurie kalbėjo apie tai kad reikia kažką daryti taip reikia politinio pobūdžio sprendimo sirijoje reikia visą apimančio sprendimo dėl pabėgėlių srautų taip pat reikia Mm, veiksmingai apsaugoti savo išorės sienas, bet taip pat reikia ir pragmatiškų trumpalaikio pobūdžio sprendimų. O ieškantų trumpalaikių sprendimų vienas iš kelių kaip tik ir yra susitarti su Turkija. Ir man regis tos krizės akivaizdoje žengtas tikrai labai svarbus žingsnis tvaraus, realaus sprendimo link. Ir man atrodo, kad diena, kai buvo pasiektas sustarimas, parodė, kad jis apskritai yra įmanomas Europos Sąjunga, Sąjungoje. Visi jį parėmė, ryštingai e, sutarė įvykdyti jį, nes tapo aišku, kad bet kokie kiti veiksmai mums neleis eiti pirmin. Tai, man atrodo, ir išriškėjo pirmadienį. Taip pat aišku tai, kad tiek vizų liberalizavimo klausimas, tiek dėrybų pratesimo su Turkija klausimas. Galiu jūs užtikinti, nebus e, siejamas su teisingumo principų, žmogaus teisų principų. Uh, E, gynimo atsisakymų. Ne, mes visą tai ir toliau darysime ir sieksime, kad mūsų partneriai laikytųsi mūsų žaidimo taisyklių. Turkijai tikrai nebus suteikiamos jokios specialiosios teisės ar statusai. Turės būti deramasi taip, kaip e, tai darė visos kitos šalis kandidatės. Ir galbūt vizų liberalizavimo klausimas ir nėra pats svarbiausias čia, nes susitarimo kontekste iškilo um, pabėgėlių gražinimo klausimas labiausiai. Kaipgi juos gražinsi, jeigu žinai, kad prieglopstis e, e, atitinkamoje šalyje negalės būti suteiktas. Na, o dabar dėl tų trijų arba šešių milijardų eurų. Iš tiesų, E, jau atsibodo man klausytis ir Turkijos atstovų pareiškimų nuolatinių, e, esą jie nematė nei cento tų pinigų, bet ir toliau nei cento nematys, kadangi tos lėšos skirtos juk ne jiems ir mes jau tik, net ir tam tikras esame sumas pervedę. Aš pats lankiausi kai kuriuose miestuose, pabėgėlių stovyklose Turkijoje visai neseniai mačiau, kokia ten yra padėtis ir turiu Turkijos vyriausybei ir taip pat tarptaut, tarptautinėms organizacijoms padėkoti ir, ir parodyti deramą pagarbą už tai, kad tikrai yra labai daug dedama pastangų įrengti pabėgėlių stovyklas, numatyti švietimo galimybės, organizuoti švietimą ten, kur keli tūkstančiai pabėgėlių gyvena Visą tai daroma labai organizuotai ir tos kabutėse tik tai 40 milijonų eurų sumokėję, mes užtikriname, kad kelis mėnesius 300 tūkstančių pabėgėlių Turkijoje esančiose stovyklose bus aprūpinti deramai. 45 milijonus eurų skiriame tam, kad 200 tūkstančių vaikų ir jaunuolių galėtų lankyti mokyklą visus metus. Taigi matote, kad palyginti nedidelėmis sumomis mes galime užtikrinti saugų gyvenimą tiems žmonėms įsikūrusiams stovyklose. Ir su daugeliu pabėgėlių rytų Anatolijoje esančių kalbėjausi ir pats asmeniškai. Jie visi nori grįžti į Siriją, jie nenori į Europą E, taigi turime ir toliau jais pasirūpinti, tai vienas dalykas. Ir kitas dalykas, užtikrinti, kad tose vietose, kurie dabar yra, būtų galima gyventi oriai ir ypatingai, kad jaunimas, vaikai turėtų perspektyvą, tai yra galėtų lankyti mokyklas, toliau mokytis. Ir aš e, to vizito metu sakiau, kad e, ypatingai rūpinsimės taip pat ir ekonominių ryšių palaikymų tolesnių, kad pabėgėliai turėtų galimybę ir patys e, užsimti, pavyzdžiui, kokiu nors verslu. Taigi, pirmadienį buvo padarytas svarbus žingsnis, bet e, aišku yra kad tai yra tik visako pradžia ir Tusko darbo pradžia. Aš tikiuosi, kad toliau solidarumo dvasia vadovaujantis bus dirbama ir stengiamasi įgyvendinti susitarimą taip, kaip tai turi būti daroma. Dėkoju. Vi prego di prendere posto e rimanere in silenzio per rispetto. Prašau visus susėsti ir laikytis tyliai, rodant pakarbą kalbantiesiems. Toliau ministras Enis Plašert. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Kaip šįryt sakiau, dar reikia padirbėti su Turkija. Būtent todėl mes paprašėme pono Tusko įsigilinti į pasiūlymus ir susiderinti dėl detalių su Turkija iki kovo mėnesio vadovų tarybos. Be abejo, ne visus klausimus galima atsakyti išsamei, bet nesuklyskime. Europa Europos valstybių arba vyriausybių vadovai labai aiškiai pasakė, kad jeigu bus gilinamasi į galimus pasiūlymus, tai neprieštaraus tarptautiniai teisė. Ir aš sutinku su, su ponu Weberiu. Viskas turi būti daroma bendradarbiaujant su Turkija kad niekas nuo nieko nepriklausytų. Ir noriu labai aiškiai pasakyti, kad pagrindinis tikslas nėra užkirsti kelią pabėgėliams atvykti. Tikslas yra pereiti nuo nelegalios migracijos prie teisėtos, kontroliuojamos migracijos. Tokiu būdu užkirstume kelią žmonių žutims jūroje. Mes tikrai nepardavinėjame ir neišsižadame savo vertybių. Mes tiesiog spartiname darbus dėl e, vizo sistemos kūrimo. Sąlygos išlieka tokios, kokios buvo ir nėra keičiami dėrybinių skyrių punktai. Ir vizų liberalizavimas yra e, aptariamas laikantis tam konkrečių sąlygų, jos yra visiems žinomos. Taigi, kad ir ką sutartume su Turkija, tai turės neprieštarauti ES ir tarptautiniai teisiai. Kovo 7 dienos vadovų tarybos pareiškimas tą labai aiškiai įvardyje ir mes tikrai neturime e, e, leistis į kompromisus, kalbėdami apie savo teisinius įsipareigojimus. Ir taip pat norėčiau pabrėžti, kad mo moraliniai išvedžiojimai yra ta prabanga, kurios mes negalime sauliaisti, kaip sakė ponas Raul. Dabar tiesiog nėra tokio dalyko kaip e, tobulas sprendimas. Dėl readmisijos susitarimo su Turkija. Turkija iš Turkijos yra tikimasi, kad jie priimtų visus e, pabėgėlius, kurie yra keliavę per Turkijos teritoriją ir kuriems reikalinga teisinė apsauga. ES ir Turkija ieško būdų, kaip paspartinti šitą procesą, kuris jau yra prasidėjęs ir mes tikimės, kad Turkija laikysi savo tarptautinių įsipareigojimų, pavyzdžiui, negražinimo principo. Ir nepamirškime, kad daugiau negu 2,5 milijonų pabėgėlių jau džiaugiasi gautą teisinę apsaugą Turkijoje. Ir tie, kurie yra minėjo Ženevos konvenciją, tai aš suprantu jūsų nerimą, bet noriu pasakyti, kad mes tikrai ne nieko neišsižadėsime, kalbant apie mūsų teisinius įsipareigojimus. Ir taip pat norėčiau paklausti, ar jūs tikrai manote, kad dabartinė situacija, kurioje žmonės yra priversti keliauti laivais, leistis į tokias pavojingas keliones, dera su tarptautinė teisė, yra mm, ar tos institucijos, kurios stebi, kas vyksta prie Turkijos krantų ir nieko nedaro, ar jos laikosi tarptautinės teisės. Aš manau, kad mes turime padaryti viską, ką galime, kad suvaldytume nelegalius žmonių gabentojus. Tai yra mūsų moralinė pareiga. Ir ponas Kamalis teisus. Tikrieji priešai nėra pabėgėliai tikrieji priešai yra nelegalūs žmonių gabentojai. Pone pirmininkė, baigsiu, nes labai daug sumaišties salėje norėčiau baigti tardama porą žodžių dėl dienraščio saman už, už perėmimo, ką padarė Turkijos institucijos. Susitikimas Turkijos premjero, kur dalyvavo mūsų šalies premjeras ir Angela Merkel, susitiko su Turkijos atstovais ir taip pat 28 dieną sustiks. Žiniasklaidos laisvė nėra E, kažkas, dėl ko galima dėrėtis ir Turkija turės atsakyti už tai, ką padarė. Tikrai ne, nebus užsimerkta prieš visą tai, kas įvyko. Na ir baigdama atsakysiu poniai Intfeld, dėkoju už tai, kad priminėte man pačiai tai, ką esu sakiusi prieš kelius metus. Aš neišsižadu savo pasakytų žodžių ir galiu pasakyti, kad ir tada pasakiau tai, kas galioja ir dabar. Tuomet e, raginau ieškoti europinių sprendimų, tą darysiu ir dabar. Dėkui. Much, Ačiū, gerbiama ministrė. Diskusijos baigtos. Prieš balsavimą bus pirmininko, prane... pirmininko Šulco pranešimai.